Mes chers collègues, nous reprenons notre séance. Kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Džiaugiuosi galėdama pasisveikinti mūsų komitete su Europos jūrų saugumo agentūros vykdomuoju direktoriumi, ponu Mili. Jis reguliariai lankosi mūsų komitete Jūs agentūroje e, esat numatęs ir naujų e, darbų, naujų užduočių, tai yra migracijos per viduržėmio jūrą problemų sprendimas, taip pat kova su jūrų tarša e, ir kiek teršia naftą išgaunančios platformos. E, taip pat e, sakot, kad reikia teikti pagalbą jūrų sektoriui, kad būtų mažinami sėros taršalai. Ir aš norėčiau dar kartą pabrėžti šios agentūros, jūrų saugos agentūros vaidmenį, ypač tikrinant uh, laivus ir išsiaiškinant, kiek laivų netitinka tarptautinių saugumo reikalavimų, taip pat uh, tai susiję su nelaimingo atsitikimu, skaičiaus mažinimu ir uh, e, anglės pėtsako jūrų transporte mažinimą. Mūsų komitetas visuomet sakė, kad reikia skirti daugiau lėšų EMSA agentūrai, kad jinai tinkamai galėtų e, vykdyti naujas funkcijas ir noriu užtikrinti, kad transporto komitetas ir toliau rems jūsų agentūrą. O dabar norėčiau, kad jūs pristatytumėt mum agentūros veiklą ir tas naujas problemas e, bei kaip jas spręsite šiemet. Ir po to, gerbiamas direktoriau, e, galėsime padiskutuoti jums aktualiais klausimais. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau pasveikinti Jūs užėmus šio tokio svarbaus komiteto pirmininkės postą. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau dar kartą padėkoti šiam komitetui už tai, kad suteikė galimybę e, pristatyti naujausią agentūros veiklą, tos iššūkius, su kuriais mes susidurėme. Man ir mano mm, komandai Lisabonoje labai svarbu tai, kad kasmet turime galimybę pristatyti savo veiklos prioritetus jūsų komitete. EMSOS 17 metais pagrindinis darbų tikslas bus ir toliau vykdyti savo pagrindinės funkcijas, kurias įstatymų rengėjai agentūrai suteikia E, naudojantis turimais finansiniais ir žmogiškais ištekliais. Jūsų e, parama EMSAI buvo dar kartą pakartota spalio mėnesį, kai įsigaliojo mūsų steigiamasis reglamentas ir agentūra tapo vienu pagrindiniu veikėjų, e, užtikrinant ES jūrinių sienų apsaugą. 17 metais bus toliau mažinami agentūros darbuotojai. Turime 10 procentų darbuotojų skaičių sumažinti. Ir kaip matote šioje skaidrėje, agentūros funkcijų išplėtimas taip pat reikš, kad agentūrai bus suteikta ir naujų išteklių. Čia turiu galvoje uh, e, pasienių jūros sienos apsaugą tai nėra nauja veikla mūsų agentūrai, e, tai yra ta veikla, kurią mes ne, vien, ne vienus metus jau vykdome. Tiesiog išsiplečia šių darbų apimtis. Ir mūsų darbas bus naudingas daugiau didesniam skaičiui įvairių institucijų. 17 metais dirbsime kartu su EFK ir Frontexu trijose srityse, e, keisdamėsi informaciją ir duomenimis, e, panaudodami naujas technologijas jūrų e, stebėsenoje ir bendradarbiaudami. Šiandien EMSA yra pagrindinė agentūra veikianti jūrų saugumo srityje mes gauname 19 milijonų įvairių žinučių per dieną iš įvairių šaltinių. E, galime susekti laivus, rasti laivų buvimo vietą jūroje ir gauname daug įvairios kitos informacijos, kurią tada pateikėme nacionalinėm agentūrom ir kitom kompetentingom institucijom priklausomai nuo jų poreikio. Ir turime uh, E, aiškiai apibrieštą duomenų išskirstimo planą. Ir Frontexui teikiam kuo aiškesnę informaciją apie padėtį jūroje. Ir informacija realių laikų, realių laikų yra labai svarbi priimant sprendimus, kad galėtume tinkamai teikti integruotas jūrinės paslaugas, kurias galima gauti ir per nešiojamus kompiuterius, taip pat ir per išmaniuosius telefonu stebėjimo technologijos labai sparčiai vystosi. EMSA kartu, EMSA pagal savo darbų programą 16 metais siūlė e, paslaugas, kurios yra susiję su dronų naudojimu ir mes nuo šių metų balandžio galėsime pasiūlyti naujas paslaugas susijusias su pasieniu, e, su pakrančių apsauga įvairiausioms ES įstaigoms ir agentūroms. E, ir šios paslaugos bus naudojamos įvairiose operacijose, pavyzdžiui, sienų apsaugai, užtikrinant navigacinį saugumą, gelbsint žmonės, stebint oro taršą, vykdant teisės saugos ir teisės tvarkos funkcijas. E, nacionalinės pakrančių sienų apsaugos sistemos taip pat apima ir tinkamą mokymą, įrengimą ir mes siūlome taip pat elektroninio mokymo sistemas ir mūsų elektroninio mokymosi platforma, kurią matote ekrane dešinėje, yra mm, naudojama ir gali būti naudojama arba papildant esamas mokymo programas arba naujoms mokymo programoms kvalifikacijai kelti. Šiandien turime 19 įvairių programų susijusių su laivų e, konstravimu, gyvenimu. Mm, laivuose, krovinių saugojimu ir taip toliau. Mes netaip seniai esame išske, e, paskelbę bukletą skirtą e, metiniam, metinė apžvalgai avarijų jūrose. 16 metų leidinys tik buvo išleistas. Lyginant su praėjusiu rugsėju, nauja yra tai, kad skelbiami pagrindiniai duomenys kas ketvirtį mūsų interneto tinklapyje, kaip yra e, tyriamos avarijų priežastis. Ir suinteresuotiems e, asmenims tai tikrai yra įdomi ir svarbi informacija. EMSA netaip seniai paskelbė jūrinę statistiką ir tai yra dalis Europos e, darbo rinkos. Kalbame apie jūroje dirbančius žmonės, kurie turi tinkamus e, sertifikatus. Pirmą kartą tokie duomenys yra skelbiami ir ateityje irgi rinksime e, šios duomenys, kad galėtume išskirti pagrindinės tendencijas, išanalizuoti, kokia yra jūrų sektoriaus darbo rinkos rinką Europoje. Taip pat mes ir toliau mm, vystysime mm, savo TETIS sistemą. Ši sistema auga, naudojamas modulinis metodas, kad būtų galima užtikrinti reikalinga, reikalingas patikras ir kontrolę pagal ES teisę. Pavyzdžiui, pietinis modulis naudojamas nuo 15 metų, kad būtų galima kaupti informaciją e, apie Salfordo direktyvos įgyvendinimą. Taip pat mes plėtosime 17 metais MRV modulį, kad galėtume stebėti, kiek anglės dioksido išmeta jūrų transportas. Tai yra iššūkis mums, tai yra nauja sistema, kuri e, galės veikti sąveikoje ne tik su nacionalinėmis administracijomis, bet ir su įmonėmis visame pasaulyje. Šių metų pavasarį EMSA pradės naują techninį projektą viduržėmio jūrai, juodai jūrai ir Kaspijos jūrai. Ir šis projektas skirtas paremti ES politiką šių jūrų baseinuose, kad aplinktas jūras esančios šalis galėtų mm, priartinti savo mm, įstatymus ir taisyklės prie europinių. Ir mm, projekte numatyti įvairūs e, bendri veiksmai. Kalbant apie jūrų transporto efektyvumo didesnį užtikrinimą, tai mes remiame mm, jūrų pramonę, siekdami, kad ataskaitų teikimas būtų labiau derinamas, harmonizuojamas ir per vieno langelio e, principą tikrinsime kaip pateikiami reikalingi duomenys ir kaip galima harmonizuoti formalumus susijusius su krovinių gabenimu. Labai svarbus žingsnis yra užtikrinti ir palidovinės duomenų paslaugas. Palidoviniai duomenys yra labai svarbus, nes leidžia gauti daug platesnę informaciją, kai laivai toli nuplaukia nuo e, pakrančių, tai juos galima, jų, jų buvimą už ES e, vandenų galima nustatyti palidovinių sistemų priemonėmis. Ir nuo rūpiučio sudarėme E, ketverius metus truksiančią sutartį dėl satelitinių duomenų gavimo, palidovinių duomenų gavimo. Kopernikas yra e, palidovinė stebėjimo sistema, naudojama Europos Sąjungoje ir EMSA yra e, pagrindinis šios sistemos veikėjas. Čia sistema skirta ne tik saugumų jūroje užtikrinti ar kovai su narkotinių medžiagų gabenimu, bet taip pat bus galima rasti dingusius konteinerius jūroje, stebėti laivus. Agentūra taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį mm, padėdama pakrančių valstybėm e, tvarkytis su e, naftos teršalais. Mes turime aštuonis laivus galinčius tuos teršalus surinkti. Tai yra aštuoni laivai, e, kurie išsidėstė įvairiose svarbiose vietose ir e, tie laivai ir ta, tas, tas valymas e, vyksta privačios ir valstybinės partnerystės principu. privačios įmonės yra pasirašę taip vadinamą stand-by susitarimą su EMSA ir užtikrinamas būdėjimas 24 valandas per parą. Mes turim taip pat kitų priemonių, e, paramos priemonių, kuriomis e, gali naudotis laivai ir tos įvairios priemonės yra, jo, jų atsargos yra Aberdinė, Gdanskė ir planuojamas dar trečiasis mm, sandėlys Adrijos jūroje. Ponios ir ponai, aš e, šiek tiek pristačiau, ką mes 17 metais planuojame nuveikti. Tikiuosi, kad mm, susidarėte įspūdį apie tai, e, kokius darbus mes dirbame. Kviečiu Jūs apsilankyti mūsų agentūroje. Matėte čia ponia Montero Agijar, praėjusi kova lankėsi mūsų agentūroje. Kviečiu ir daugiau parlamentarų tą padaryti. Ir dėkui Jums uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur Mully, pour cette... Labai ačiū, mami Mully, už tikrai platų įspūdingą veiklos pristatymą. O dabar pradėsime diskusijas su koordinatoriais. Pradėsiu nuo pono Vim Vandenkamp. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad ir Klaudio Materijų yra posėdį. Aš tikiuosi, kad ji turės galimybę užduoti keletą klausimų po manęs taip pat. Noriu padėkoti generaliniam direktoriui už pristatymą. Ar teisingai supratau? Jūs sakėte, kad jūs iš tradicinės tokios saugos agentūros evoliucionuojate į tokią agentūrą, kuri labiau užsiims pakrančių mm, klausimais, aplinkos apsauga ir inovacijomis. Mm, tai ir palidovinė sistema, ir Kopernikus. Bet kaip jūs visą tai mm, apriepiate, kaip jūs visą tai e, sugebate padaryti. Aš manau, kad aišku, tai yra labai teigiami pasikeitimai, bet ar jūs turite pakankamai išteklių tam, ar jūs turite reikalingą biudžetą? Žinote, kad mes politikai niekuomet nebūname patenkinti, jeigu kažką darai gerai, gerai, tai mes tik tai dar daugiau norėsime ir dar toliau kartelę kelsime, bet Noriu paklausti, kiek viduržėmio jūroje jūs nuo pakrantės į jūrą apimate? Ko, kokia, koks atstumas. Aišku, jūs suprasite, kur link suku. Kalbu apie tuos mažus laivelius atgabenančius migrantus, kalbu apie jų saugą, pavyzdžiui, tai ar, ar jūs turite galimybių stebėti tokius laivelius, kai jie m, mm, išplaukia iš Libijos, ar jūs dirbate su Frontexu, pakrančių pasinės tarnybomis kartu. Aišku, dažnai keliamas klausimas, ar ne per daug yra įvairių tarnybų, ką visos jos daro. Tai aš irgi norėčiau pasiteirauti. E, neseniai aplinkos komitete kalbėjome apie jūrų agentūrą, ETS. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų manimų Europa gali veikti viena dėl ETS? Tai gal būtų tiek. Ačiū dabar, panas Artuk. Dar ponia Ayala Sender, taip. Sí, muchas gracias, presidenta, y la felicito en esta primera. Ačiū pirmininkė. Kadangi pirmąsik pasisakau, tai noriu pasveikinti jūs su užėmus šias pareigas. Uh, Noriu pasveikinti ir pana Mili, e, padėkoti jam. Mes tikrai esame susiję su EMSOS, na, sakykime, visą archeologiją, architektūrą, nes puikiai suprantame, kokia tai svarbi agentūra. Jūs esate tose priešakinėse linijose rūpinatės laivais ir todėl labai svarbu, kad būtumėt pajėgus, turėtumėt pakankamai išteklių. Ir panas Vandenkamp minėjo uh, Jūs imatės ir daug sudėtingesnių sričių, taigi mes norėtumėm patikinimų iš jūsų, kad ir tos pirminės kompetencijos, kurios buvo jums suteiktos, tai yra uh, prevencinis darbas ir, ir tam tikros garantijos, kad jūs tikrai budriai stebėsite visus srautus per Panamos kanalą ir taip toliau, turint omenyje visas krizės, kad, kad yra daug didesni srautai e, gabenami ir taip toliau. Ar iš tikrųjų bus visa užtikrinta apsauga, taip pat ar bus saugojama jūrų aplinka, kas yra nepaprastai svarbu mūsų piliečiams. Aš noriu pasitirauti. Kiek tos tradicinės įprastinės EMSOS kompetencijos yra išlaikomos ir įgyveninamos. Aš supratau, yra didžiulė sinergija su Frontex ir taip toliau, tai aišku, situacija darosi vis sudėtingesnė. Ar jūsų nerami, nėra tokių dalykų, kurie keltų nerimą jum, ar, ar, ar galėtumėm gal mes jum kažkom padėti? Na, aišku, visuomet iškyla tas išteklių didinimo klausimas, bet. Uh, Mm, pavyzdžiui, galvojant apie kilančias problemas, tikrai manau, kad jūs teisingai sprendžiate e, e, kilančius klausimus, bet aišku, kad tų iššūkių, su kuriais susiduria AMSA, vis daugėja, tai uh, mes norėtum, nenorėtume, kad jūs būtumėte draskomi į visus keturis kampus ir, ir būtų sudėtinga jums visas pareigas atlikti. Azylė. Labai dėkuoju generaliniam direktoriui už tai, kad atvykote. Visą kaip visuomet jūsų pristatymas puikus ir aš norėčiau pasiteirauti štai tokią klausimą. Dėl naujų funkcijų, galvojant apie pakrantės e, apsaugos. Uh, tos visus klausimus, apie tai kalbėjome prieš kurį laiką, dabar jūs, aš taip suprantu, 15 žmonių turite dirbančių šiais klausimais. Taip, gal galėtumėt labai paprastai apibūdinti, kokios ten yra tos funkcijos, ką EMSA daro iš savo pusės, nes bent jau iš to, ką mes girdime iš žiniasklaidos, yra tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl laivų atsiekimo, kurie atkeliauja iš Libijos ir mm, Frontexas, aišku, paskui rūpinasi laivais ir migrantais atkeliaujančiais laivais. Bet kaip jūs savo, kaip iš savo pusės galite įtakoti tą situaciją, būtent galvojant apie mm, laivų atsiekimą ir, ir panašius dalykus. Taip pat dar vienas dalykas, na, aš gal čia naiviai pasakysiu, Maltos atstovų teiravausi, bet negavau atsakymą. Nuo 2015 metų buvo mm, nustatytas eros išmetimo ribojimas. Aš suprantu, tai yra jautrus klausimas, bet, na, ir kitose srityse Europoje tas, tas, tas pats, na, Viduržėmio jūra lyginama su šiaurinėmis e, jūromis ir, ir skaičiuojama, žiūrima, kokia yra situacija. Tai aš noriu paklausti, kaip čia yra su viduržėmio jūra. Tarša yra tikrai labai aktualus klausimas. E, aišku, kad toje jūroje yra nepaprastai daug navigacijos e, srautai didžiuliai, tai įtin aktualu. Uh, thank you, Madam uh, Chair. Uh, Director General, welcome. In fact, uh, a uh, couple of the questions I had. Ačiū pirmininkė Telička. Noriu padėkoti generaliniam direktoriui, kolegos jau daug ką pasakė, aš gan trumpai kalbėsiu. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymas buvo labai gerai struktūrizuotas ir informatyvus. Tik vieno dalyko pasigėdau. Kas negerai, kas neveikia, kas netitinka mūsų lūkesčių, gal sakykime, kur atsiliekame nuo užsibrieštų tikslų ir tvarkaraščių, kur yra tos probleminės vietos. Mm, tarp eilučių iš to, ką Jūs pasakojate, supratome, kad mm, yra mm, Jums numatyta labai daug darbų, Jūs, jūs turite labai daug funkcijų. Tas, aišku, sudėtinga, bet ar yra kažkokių konkrečių problemų, kas kelia ypatingų sunkumų? Tai vienas dalykas būtų. Antras dalykas, labai džiaugiuosi, kad jūs pristatėte uh, Ir tas sąveika su Kopernikus, iš, iš to požiūrė taško jūs pakalbėjote, tai aš norėčiau irgi pasirati turint omenyje, kad ir kai kuriuose kitose srityse tikrai pakankamai sudėtinga panaudoti Kopernikos ar Galilėjo potencialą. Tai ką jūs galvotumėt, ką reikėtų štai horizonte, kas nusimato, ką būtų galima daugiau panaudoti? Nežiūrint to, kas čia būtų atsakingas už tą darbą, bet tiesiog akivaizdu, kad potencialas yra daug didesnis paslaugų teikimo prasme, ką mes galėtumėm panaudoti, bet kas nepanaudojama dar. Ar tas pasakytina yra apie EMSA ar ne? Tai būtų toks mano antras klausimas. Kiti daug mano klausimai jau buvo kolegų užduoti, tai gal tiek. Ačiū, panas Keith Taylor. And, uh, yes, nice to see you again, Mr. Murray. Um, I think everybody, <clears throat> everybody else is asking the same question. Ačiū, pirminkė. Man atrodo, šiandien visi kelia tos pačius klausimus. Tai aš irgi pakartosiu dar kartą, kad būtų visiškas aiškumas. Mm, tikrai įspūdingas yra EMSOS darbas, ką matau daugelį metų. Praeitais metais suteikėme jums dar ir papildomų pareigų, įpareigojimų stebėti dujų ir naftos gavybą gavybos renginiuose. Be to, tas darbas su Frontexu, padedant pakrančio apsaugos tarnyboms, Tai kaip ir kiti, aš norėčiau jūsų pastirauti, ar jūs numatote kažkokių tai problemų, gal jau dabar galėtumėt kokį tai signalą mums pasiūsti, kur gali iškilti potencialiai problemų, galvojant apie jūsų pareigų veikdymą. Rekidonin? Tik atėjote ir štai aš vis taip iškart ir čimpu. Päivää. Anteeksi, että en ollut täällä aikaisemmin paikan päällä. Olisin kysynyt liittyen tähän pakolaistilanteeseen, kun se keskustelu on... Ačiū, pirmininkė, aš norėjau pasiteirauti dėl pabėgėlių. Galvojant apie jūrų transporto sektorių, aišku, kad čia problemos neišnyksta, tai aš tiesiog galvoju, gal jūs galėtumėt pasakyti, ką parlamentas galėtų padaryti um, ką mes, kuo mes galėtumėm padėti jūsų darbe, kad būtų galima geriau užtikrinti um, jūrų saugą, turint omenyje būtent migrantų kontekstą. Pane Foster, ačiū, pane Vailė, už jūsų pristatymą. Kolegos iš tikrųjų jau kalbėjo apie daugelį dalykų, ką ir aš norėjau aptarti, tai tiesiog dar keletas momentų būtent dėl direktyvos, dėl sieros. Taip, akivaizdu, tai buvo pakankamai sudėtinga jūrų sektoriui, laivybos sektoriui, galvojant apie technologijų tobulinimą. Aišku, kad pakankamai brangu tai buvo padaryti, daug tai kainavo. Tai aišku, kyla klausimas, ar dėl to, kaip tai gyvendinama ir praeitais metais mes kėlėme klausimą dėl to, pavyzdžiui, kur uh, laivuose jau įrengta naujausia įranga. Jie prisišvarsta kažkuriuose uostuose, bet kai kurio, ne visuose, bet kai kuriuose uostuose mm, yra tokia problema, kad um, pritaikomos vietinės taisyklės ir atsisakoma juos tiems laivams e, leisti susišvartuoti. E, na, tai sakykime, pavyzdžiui, švaraus vandens direktyva iš aplinkos komiteto, su tuo siejame, mes tą kėlėme, aišku, klausimą ir šiandien norėčiau pasiteirauti dar kartą, nes daug iš kolegų labai jūrų sektoriumi rūpinasi ir gal galėtumėt jūs patikslinti, paaiškinti, kad, kad, kokia yra situacija. Nes iš tikrųjų, jeigu yra tai taikomos kažkokios tai e, vietinės taisyklės ir e, dvi direktyvos yra supriešinamos, yra bandoma sužaisti kažkaip tomis taisyklėmis prieš pastatant jas. Tai yra tikrai negerai. Mm, aišku, dėl taršos, pavyzdžiui, dažniausiai mes išgirstame apie tai, kai yra e, kažkoks tai didžiulis naftos išsiliejimas, degalų išsiliejimas ar prestižo tipo avarija ar kažkas tai tokio. Bet aš norėčiau paklausti ir apie tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, tarša plastiko, na, sakykime, apie laivus. Kai eina kalba apie valstybės, valstybės narės, dažniausiai tai yra uostų valstybės, kur tiesiog tos atliekos yra išstumiamos į jūrą. Tai yra ne tai, kad nepriimtina, tai yra tikrai visiškai priešinga nei tai, ko mes siekiame visa, visomis savo mėlynosiomis iniciatyvomis, e, švaraus vandens ir taip toliau. Tai aš galvoju, ką jūs kolektyviai su kitom institucijom, ką jūs darote, gal jūsų agentūra turi kokių minčių, kaip būtų galima išspręsti štai tokią problemą. Aišku, uh, Mm, tai kažkiek siejasi su jūsų pareigomis, ką jūs darote dėl e, stambių naftos išsilė, ar kūro išsiliejimo, avarijų, likvidavimo ir panašiai, bet e, tiesiog apžvelgiant ir tą kitą pusę, ką jūs galvotumėte. Ir dėkuoju, kad atvykote į, mano, į mūsų posėdį. Pone Montero, kurią matėme neseniai labai gražiose nuotraukose. Ž Ačiū. Noriu pasveikinti poną Milį atvykusi mūsų posėdį. Aš labai atsiprašau, kad pavėlavau ir negalėjau išgirsti jūsų pasisakymo. Tiesiog taip išėjo, kad tuo pat metu vyko žuvininkystės komiteto posėdis, turėjau būti tenai. Bet aš girdėjau paskutinius jūsų pasisakymo elementus ir tikrai galiu pasakyti, kad labai norėsime palaikyti glaudų ryšį su jumis ir toliau. Tiesiog e, tokiu būdu mes galėsime geriau suprasti, kaip EMSA dirba. Aš nekartosiu, aišku, to, ką jau sakė kolegos. Dėl e, pagrindinių problemų, su kuriamis susidarė Europą, tai būtų pabėgėlių krizė. Bet Dėl dviejų dalykų paprašyčiau EMSOS komentaro. Visų pirma, tai jūrų paketas, kurį aptarėme šį rytą. Jį mums pristatė komisija. Aš kalbu apie keliaivių saugą. Tai sėtina su EMSOS pareigomis tikrinti laivus. Tai vertinant iš jūsų kompetencijų požiūrio taško, kaip jūs čia taikytumėte riziką paremtą požiūrį, aš turiu omenyje inspekcijas, kaip e, atliktumėt, mm, aišku, taikant e, uosto valstybės direktyvą. Toliau antras elementas tai būtų sieros direktyvos įgyvendinimas. Kaip įgyvendinti tai realiame gyvenime? Taip pat dėl suskistintų e, dujų kaip kūro naudojimo, e, galbūt tai tikrai leistų sumažinti sieros e, išmetimus. Ir kaip tai vyksta, būtent pasiremiant tuo, ką rodo jūsų inspekcijos laivuose? Ponas Rykė. Ačiū, pirmininkė, generalinė direktorė, jūsų. Uh, Aišku, žinote, kad mūsų komitetas labai remia jūsų agentūrą, jūsų darbą, jūsų misija labai svarbi, bet aišku, yra tam tikro nerimo, kolegos apie tai kalbėjo. Dėl to, ar pakanka jums personalo ir, ir, ir išteklių mm, vykdyti visas pareigas, ypač turint omenyje naujasias misijas, kas sėtina su pakrančio apsaugos uh, E, funkcijomis, e, turint omenyje teisinės nuostas, kas nustato, kokios jūsų turi būti pareigos. Frontex agentūra, tam tikrą prasme, na, kaip ir e, naudojasi jūsų ištekliais tam tikrą prasme, sakykime, bet tai nėra numatyta, galvant apie pakrančio apsaugos tarnybų darbą ir um, galvoju, ar užtenka jums tikrai išteklių, ar jūs galite e, pakankamai gerai vykdyti mm, visas funkcijas, ypač e, saugos jūrose funkcijas, kas yra numatyta pagal teisės aktus. Ačiū, ponia Rikė. Aš irgi norėčiau porą mm, klausimų užduoti, nedidelių tokių. Agentūra 2017 vasarį pasirašys e, konkursą dėl 10 milijonų eurų mm, kontrakto stebėti jūrų erdvę dronais. Jūs ketinate stebėti um, jūrinę taršą tais dronais. Tai kokią taršą jūs stebėsite ir taip pat pratesant e, pono Zylės, ponios Foster klausimus, būtent apie kokią taršą eina kalba. Antras dalykas, kokie būtų jūsų lūkesčiai dėl um, dronų reguliavimo, uh, teisinio būtent, kas reikalinga būtų, kad e, dronais būtų galima užtikrinti stebėjimą, kad e, jų skrydžiai būtų tinkamai reglamentuoti. Tai tokie, manau, būtų du klausimai jums. Much, um, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems nariams už visamis klausimus. Bandysiu kiek sutraukti juos. Siūlo panašių. Pirmiausia, EMSA vaidmuo bei mūsų teisinis pagrindas. Tai mūsų įgaliojimai labai aiškus. Čia remiamės EMSA įkūrusių reglamentų bei jo atnaujintoms versijomis. Ir ten aiškiai yra, aišku, įpareigojami, kokios turime mes pagrindinės užduotis, vadinamas yra core tasks, esminės užduotis. Ir jos visų pirma siejasi su laivybos saugumu, aplinkos sauga, ir stebėjimo klausimas. Toliau perėdėme prie bendra, bendrabiavimo su Frontex ir EFKA. Jau seniai bendravome su jais, turime bendrabiavimo sutarimus su abiem agentūram ir taisysi su tuo, kad EMSA turi galimybės stebėti jūras, o tos agentūros neturi šių galimybių ir na, nereikėtų dvejinti tų sistemų, dubliuoti pastangų. Tad mes jiems teikiame visą informaciją, kuris jums reikia. Ir pavyzdžiui, žuvininkys kontrolos agentūra ir Frontex mes kai kurias paslaugas net atskirai pritaikėme. Nes čia remiamės ilgalkį padarbiavimą, ypač Frontex. EMSA šiuo metu taip pat yra ir Frontex darbuotojai, kurie stebi jūros situaciją per EMSA sistemas. Nes EMSA renkia atskirą informaciją, tačiau ta informacija jums ne, ne, ne visa reikalinga ir jie padeda tu ją apdoroti, taigi jie ją apžiūri, apdoroja ir tada perduoda į tolesnį sistemą. Taigi Tai mums leidžia jau mūsų turimas priemonės padaryti dar efektyvesnėmis, nes tuomet tomis priemonėmis naudoja visos trys agentūros. Toliau, dėl pakrančio apsaugos klausimo. Jau minėjau, kad e, kalbant apie EMSA pamatinės užduotis, tai tos pakrančio apsaugos užduotis taip pat patenka tarp jų. Bent jau didžioji dalis. Ir mums tai numato didesnį darbo krūvį Tačiau tai vis tiek jau yra tarp mūsų pagrindinių užduočių ir tai reiškia, kad tai nekuria didelės papildomos naštos. Net kaip pasakiau, mes bet kuriuo atveju jau dirbome su abiem agentūromis, tad dabar kalbame tik apie tokį praturtinimą to dialogo. Taip pat rodžiau die, diagramą, kad ketiname įdarbinti papildomus mėgų žmonių. Kol kas dar jų neįdarbiname, bet ketiname tai padaryti ir jie kaip tik užsiims tuo kaip tik užsims pakrančio apsaugos funkciją. Ir ketiname, kad jie užsimtų stebėjimą, stebėtų, žvalgybą užsimtų, stebėjimu. Buvo keliamas klausimas, ar į kokią nors kyla teisinių problemų jiems. Arba galbūt klausimas taip pat buvo, ką gali padaryti komisija ir politikai. Tai taip tikrai yra ką padaryti. Čia kalba apie repa stebėjimą ir e, trūkstamus te, teisėkuras iš Europos pusės čia. Trūkstus tada teisneiškumo. Bendraujame su Eurokontrolė, su EASA bendraujama. Ir kyla klausimas, kaip bus galima naudoti dronus tam tikrose zonose. Mes neketinam jų skraidinti virš apgyvenintų teritorijų. Mes ketinam skraidinti tik tais virš jūros, nes taip apribotos yra mūsų galimybės. Mes neturime skristi virš kranto. Tai mūsų atrasi siena. Tačiau kol kas trūks reglamentavimo. Ir tai mums vis dar yra trūkumas, kliūtis. Na, tai mūsų didelis iššūkis. Nes, kaip jau minėjau, kitą metą jau turime pradėti tiekti paslaugas agentūroms ir valstybės norėms. Turiu galvoje būtent nepiltojimo orlaivių paslaugas mums tai yra didelis iššūkis, nes dabar reikia bendrauti su visomis valstybėmis e, narėmis, bendrauti su jo aviacijos tarnybomis ir gauti leidimus skristi tam tikrose teritorijose. Apie tai dar reikia kalbėti. Tai bus nauja paslauga. Mes ją dabar plėtojame. Kaip jau sakiau, dronai bus naudojami labai įvairiais būdais. Mes norime, kad drono šita paslauga būtų kuo naudingesnė, kuo efektyvesnė ne tik stebime teritoriją tautrimas priemonėmis per AIS, per e, palidovus. Manome, kad e, ši dronų paslauga bus papildoma paslauga priedas, kuris kur didesnė vertė šalia mūsų jau reikamos informacijos ir stebėjimo, kurį mes atliekame. Viskas bus integruota į informaciją, kurią jau renkame. Ir reikia tas serijas, tą informaciją tai yra, ir paslaugas plėtor, plėtoti, dirbti kartu su paslaugų teikėjais ir tai yra visiems iššūkis ir paslaugų teikėjams, ir EMSai. Ir EMSai reikia, žinoma, taip pat ir šiuo aspektu paramos iš komiteto. Toliau. Keith Taylor. Klausė apie EMSų susirinkimus ir apie pakrančio apsaugos veiksmus. Tad klausimą apie sieros mažinimo įrenginius. Na, tai pasakytina, kad čia tam tikrų iššūkių kyla iš finansinės pusės ir žmogiškų išteklių pusės. Kaip jau sakiau, pagal komisijos komunikatą iš tikrųjų metų mes mažiname darbuotojų skaičių, tačiau numačius papildomą, papildomą funkciją pakrančio apsaugos mes Jūs jau pildos 17 žmonių, taigi iš esą tas darbuotojų skaičius panašus labai, koks buvo 12 metais. Na, agentūra tai yra iššūkis, nes reikia darbuotojus perskirstyti, taip pat plėtomas temas taip, kad būtų kuo labiau automatizuotos, kad galėtų jau mūsų darbuotojus ties, kuo, kuo labiau ties ekspertinėmis paslaugomis. Ir pasakytina, kad mūsų įgaliojimai, kuriuos dabar turime, negali būti plečiami, jeigu nebus plečiami mūsų ištekliai, finansiniai ir žmogiškiai, nes mes jau pasiekėme ribas. Mes jau visas paslaugas teikime valstybėms narėms, su komisija bendraujame, su valstybėms narėmis bendraujame, teikime kokybiškas paslaugas, užtikrinama aukštą paslaugų lygį, bet dabar jau įmame matyti, kad ima atsirasti čia jau kliučių. Taip pat matome, kad direktoratai nori remtis mūsų ekspertizę, environment, klima direktoratai kliaunasi mūsų specialistų nuomenėmis ir naudojasi EMSA paslaugomis, plėtodami savo politinę darbo atvarkę. Ir tai, žinoma, labai svarbu, nes tai plečia mūsų teikiamas paslaugas. Toliau. Apie kitas jums teikiamas paslaugas. Tai Frontex atveju mes teikiame informaciją, tačiau neprisimam papildomų pareigų šioje srityje. Tačiau mes praturtiname jau informaciją, kurią jau teikime Frontex kitame kontekste. Ir turėdami savo stebėjimo galimybės, taip pat turėdami turėt, ir, ir nepiltamo orlaivio paslaugas ir kitas informacijų rinkimo paslaugas, mes galime rinkti informaciją ir teikti ją. Kol kas negalime nustatyti visų pačių smulkiausių laivelių, valčių. To negalime padaryti. Ir buvo yra pavyzdžių, kad pavyzdžiui, na, matėme taip pat ir atveju, kuomet mūsų palidovai tikrai pastarnavo. Pavyzdžiui, buvo tokių atvejų, kai pavyko nustatyti nedidelę valtelę, kuri gabeno 30 žmonių. Ir čia rėmėmės palidovinę medžiagą, kurią perdavėme vėliau Frontex ir Islam tarnyboms, kurios vėliau ėmėsi veiksmų. Bet EMSA nesima jokių kitų veiksmų, tik teikia informaciją Frontex. Tokie yra mūsų įgaliojimo pribojimai. Toliau dėl sieros vėl buvo klausimas keltas. Norėčiau pasakyti, kad čia EMSA dirba nuo 15 metų, kai įsigaliojo sieros direktyva. Dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir renkame informaciją. Renkame informaciją taip pat apie atliekamas inspekcijas sieros smitimo tai srityje. Per pirmus metus beveik 7000 inspekcijos rezultatų buvo užregistruotumo sistemoje. Ir, na, pasakytina, kad yra čia aiškus įsipareigojimai, kuriuos reikia gyvendyti. Iš vienos pusės čia remiamasi tuo, kad ir tai įtakos daro tai, kad kūro kaina nukrito, Ir tuomet e, reiškia, kad šiuo metu galima naudoti dizelį, kuris e, nėra, kuriame nėra labai daug sieros. Kiti e, laivų savininkai nutarė nu, tam tikras dujų valymo sistemas, tačiau tai sukelia problemų, kuris minėjo ponia Foster. Dėl švaros vandens direktyvos, pavyzdžiui, kilo problemų tam tikrose uostose, nes tuomet nebuvo galima išleisti to atliek, atliekų vandens į jūrą. Na, tarptautinės organizacijas dabar lygių apie tai yra kalbama ir turbūt tam bus galima gauti gairių, kaip elgtis toliau. Toliau. Plastikas ir panašiai atlikos. Tai nepatenka mūsų įgaliojimus rytį, tačiau mes galėtume dirbti šioje srityje. Klausimas yra labai politiškai jautrus, tad reikėtų esame politinio sprendimo. Tuomet reikia nutarti, kas prisimta atsakomybę už šią sritį. Suskistintos dujos. Na, vartojimas vyksta, tačiau tam tikra dalimi yra pribotas, na vietos Europoje vienur tai auga gana sparčiai ir kai kurie, e, kai, kai kurie nutariama kuo daugiau naudoti skistintų dujų, nauji katilai įrengiami, taip pat jau kuriami yra ir statomi nauji laivai, kurie gali naudoti kelias skirtingas kūro rušis, Tai yra, šią laivą galima nu-, naudoti ir laivams skirtą dizelį ir skysinas gamtinas dujas. Na taip, kita vertus, reikia suprasti, kada šiek tiek užtruks, kol bus parengta infrastruktūra, kol bus e, pakankamo saugojimo skurtos infrastruktūros paslaugos. Viskas užtruks ir pasauliniu lygiu. Nes tiesiog, kuomet šiuo ši, ši, ši metu teikiamų paslaugų dar neužtenka kelioms per Atlantą, taigi infrastruktūrą reikia toliau plėtoti. Toliau. Saugumas. Politiškai labai jautrus klausimas yra. EMSA atlieka inspekcijas, tai yra mūsų galiojimų srityje. Mes taip pat dirbame su tarptautinė organizacija. Vėlgi imamės šių klausimų. Ir Na, pamatysime, kas bus numatyta toliau dėl e, keleivių saugumo. Turbūt daugiau ar mažiau visi klausimai. Ar kams praleidau? Taip, norėčiau dar kartą pabrėžti, koks svarbus yra repas reglamentas. Labai svarbu, kad galėtų EMS naudotis šis nes technologijas. Tai labai svarbu, kad Europos lygių bus atnaudotas reglamentas. Pabandysime bet kuriuo atveju šiom sąlygom pasiekti kuo maksimaliausių rezultatų. Dėkoju, kad atvykote pas mus, kad tiksliai viską pristatėte ir tikrai galit tikėtis, kad mes jum padėsime jūsų darbose, nes jum iš tiesų tenka susidurti su labai nemažais iššūkiais. Dėkuoju. Nous continuons avec. Tęsėme e, darbus. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas, tai yra ponios Kilonen pranešimas. Jisai susijęs su valstybėm narėm nustatytais kasmetiniais įsipareigojimais nuo 21 iki 30 metų sumažinti išmetamų šiltame efektą sukeliančių dujų metinį kiekį. Pone Kilonen, taigi pristatykite savo nuomonės projektą, tada sutiksime žodį šešėliniam pranešėjam ir taip pat Europos komisijos atstovam. Taigi žodis poniai Kilonen. Dėkui. Pirmininkė. Kolegos, Džiaugiuosi galėjusi renkti šią nuomonę dėl valstybėms narėms nustatytų įsipareigojimų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Čia kalbame apie ketvirtadalį visų CO2 išmetimų Europoje nuo 90 metų. Jau kalbama apie tai, kaip svarbu sumažinti šiuos taršalus jų išmetimą transporto sektoriuje. Šis klausimas nuolat yra svarstomas, bet išmetimai ES didėja. 14 metais 20 procentų daugiau buvo išmesta CO2 negu 90-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Ir čia mes kalbame apie visą transporto sektorių išskyrus jūrų transportą ir aviaciją. Pagal reglamento projektą valstybės narės turi ma, sumažinti išmetimus iki 30 metų. Tai yra kalbama apie laikotarpį nuo 21 iki 30 metų. Ir mm, numatytas yra linijinis išmetimų mažinimas ir metinės kvotos visoms valstybėms narėms. Kalbant apie tuos uh, tikslus, kurių turime pasiekti 30 metais, tai reikia, kad šis uh, naštos pasidalymo susitarimas būtų siejamas su Paryžiaus susitarimu ir apskritai uh, platesniais įsipareigojimais mažinti CO2 išmetimus. Per laikotarpį nuo 21 iki 30 metų bus skaičiuojama remiantis e, išmetimais nuo 16 iki 18 metų ir reikia, kad visos šalis turėtų paskatas nuo pat pradžių tuos išmetimus mažinti. Dėl to aš siūlau, kad reiktų peržiūrėti tą pradinį atskaitos tašką, kuris numatytas 20 metam. Aš manau, kad ne 20 metus reiktų imti kaip atskaitos tašką, o vidurkį 16-18 metų. Ir čia mes kalbame apie 93 megatonas. Komisija savo pasiūlyme numatė lankstumo mechanizmą, siekiant užtikrinti kaštų efektyvumą Ir gali taip atsitikti, kad ES nepasieks Paryžiaus susitarimo tikslų. Tai kaip valstybės narės įsipareigos labai priklausys nuo lankstumo priemonių. Ir jei lankstumas tą leistų, galima numatyti ir tokią vienkartinę sistemą ar vienkartinį mechanizmą pritaikant LULUCF priemonę. Bet bet kuriuo atveju reikia išlaikyti nuolatinį mažinimą. Ir aš taip pat siūlau išbraukti dalį ketvirto priedo. Svarbu dalintis administracinę naštą, bet kiekvienais metais reikia vertinti, kaip pasiekiami emisijų mažinimo tikslai. Kas penkerius metus neužtenka tokio vertinimo daryti. Komisija turi turėti efektyves priemonės ir turėti galimybę taikyti sankcijas valstybėm narėm, kurios nesilaiko emisijų mažinimo tikslų. Keletą žodžių apie transportą. Aš pritariu tam, kad sprendimus priimtų valstybės narės bet manau, kad ES turi turėti koordinuojamai vaidmenį, kad būtų galima keistis gerąją praktiką transporto srityje. ES turėdama specialius finansavimo instrumentus galėtų paskirti lėšų, kad šios priemonės būtų įgyvendinamos transporto sektoriuje, kuriame reikia skatinti pereimą prie mažai CO2 išmetančių arba iš vis CO2 neišmetančių transporto sistemų. Pats efektyviausias būdas tą padaryti būtų turėti tinkamą žemės naudojimą ir naudojimo planavimą, e, tinkamus kelius žmonėm vaikščioti ir važiuoti dviračiais. Taip pat e, naudotis naujausiomis variklių ir automobilių technologijomis ir kitomis priemonėmis mm, nukreipiančiomis žalius mobilumo pasirinkimus, mažinti poreikį žmonėm turėti savo automobilį. Tas irgi leistų ateityje ženkliai sumažinti transporto generuojamą taršą. Miestų ir tarpmestinės transporto paslaugos transporto srautų, automatizacija vyksta sparčiai. Tie dalykai yra geri, bet įstatymų kuriejai tiek ES mastu, tiek valstybėje, valstybėse narėse turi atsižvelgti į poreikį mažinti transporto taršą, nes turime kuo mažiau teršti aplinką, ypač vietos lygmenių. Europos piliečiam transportas yra viena svarbiausių kasdieninių paslaugų. Ir dėl to tiksli ir efektyvi logistika labai svarbi tiek Europos integracijai, tiek tinkamam vidaus rinkos veikimo pagal naštos pasidalymo planą, numatyti ambicingi tikslai transporto ir logistikos sektoriam. Ir čia man kyla nerimas, nes kaštų, kiek visą tai kainuos transporto sektoriui ir apskritai ES verslui, Kiek tai kainuos, sunku nuspy, nuspėti. Ir manau, kad komisija turėtų valstybėm narėm pasiūlyti tinkamas priemonės. Aš laukiu mūsų diskusijos ir apsikeitimo nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais. Dėkui poniai pranešėjai. Suteiksiu žodį dabar šešėliniam pranešėjim ir pradedu nuo ponios klūtų. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už pasiūlymus ir už laiko mm, siūlomus terminus. Komisijos pasiūlymas yra svarbus dokumentas ir mes valstybės narės turime siekti, kad sklandžiai pereitume prie mažai CO2 išmetančios, išmetančios e, technologijos. Ir turime, aišku, kurti darbo vietas, tuo pat metu mažindame neigiamą klimato kaitos įtaką. Čia kalbame apie 21-30 metų laikotarpį ir ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį išmetamą kiekį. Taip, valstybės narės skirtingus tikslus išsikelia atsižvelgdamos į BVP lygį, skirtingus pajamų lygius, tie, kas turi daugiau pajamų, gali imtis ambicingesnių tikslų. Bet kuriuo atveju valstybės narės bendrai mažins išmetimus, atsižvelgiant į jų specifiką. Lankstumo mechanizmai yra sveikintini, tai yra e, susijęs su priekybos apivartiniais taršos leidimais sistema ir LULUCEF kreditais. ir mes su pranešėja dar šiais klausimais planuojame padiskutuoti, kaip jinai norėtų, kad viskas būtų šioje sistemoje. 75 procentai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas sąjungoje susijęs su energijos gavyba, taigi turime siekti efektyvios energetikos sistemos ir pasiūlymas e, turėtų užtikrinti, kad ES būtų atsinaujinančios energetikos lyderė. Čia kalbame apie energetikos efektyvumą, mažai energijos naudojančius automobilius ir panašiai. Ir siekdami kolektyvinių tikslų neturime nuo to nukentėti, turime numatyti ir reikalingas korekcinės priemonės ir neužmiršti, kad komisijos pasiūlymo pagrindas yra numatomas lankstumas, siekiant įgyvendinti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Taigi dėkoju už pasiūlymą ir esu pasirengusi su pranešėja bendradarbiauti, kad iš tiesų mūsų darbas duotų gerų rezultatų. Dėkoju. Toliau žodis uh, poniai Kristinai. Dėkui pirmininkė, dėkui pranešėjai. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad šis dokumentas yra labai svarbus, nes jis perkelia Paryžiaus susitarimą į Europos teisę. Tai bus e, labai svarbus reglamentas siekiant kovoti su klimato kaita iki 30 metų ir noriu padėkoti pranešėjai, kuris sustiprino komisijos pasiūlymą, nes jis nebuvo pakankamai ambicingas. Ir manome, kad iki 50 metų netgi reikia įtraukti e, ilgalaikius tikslus, laikantis Paryžiaus susitarimo, taip pat labai svarbu užtikrinti valdymą, kad e, kontrolė būtų vykdoma dažniau, kad būtų įtraukta peržiūros nuostata. Ir kalbant apie šį nuomonės projektą, norėčiau pateikti keletą pasiūlymų sustiprinančių, padidinančių ambicijų lygį. Ne visos kvotos turėtų būti e, dalinamos veltui pagal Europos apivartinių taršos leidimų sistemą. Dalį tų kvotų galėtume parduoti aukcionuose, taip įgyventindami teršėjas teis, teršia principai ir užtikrindami projekto tvarumą. Peržiūros nuostata. Čia turime stiprinti Europos aplinkos agentūros vaidmenį. Lankstumas numatytas valstybėm narėm reiktų taip pat e, pasižiūrėti ir peržiūrėti tą atskaitos tašką, nuo kada bus skaičiuojami emisijų tikslai. Ir galiausia reiktų kad šis reglamentas e, būtų labiau suprantamas ir aiškesnis mūsų piliečiam. Dėkui. Žodis ponui Teličkai. Uh, you, uh, uh, by... Ačiū pirmininkė visų pirma. Manau, tai yra labai svarbus klausimas, manau, visi sutinkame su tuo. Mums reikia plačių užmojų, ryšto ir reikia įtraukties ir siekio pasiekti rezultato. Tai tikrai labai vertinu kad e, tikrai kas pristatyta pranešė yra labai subalansuota ir aš galbūt pateiksiu keletą pastabų dabar, bet po pirmo svarstymo galbūt tai vadinamojo galėsiu pateikti daugiau pastabų. Reikia atkreipti dėmesį aštuntą pakeitimą, tai yra pasiūlymas dėl pirmo straipsnio kur, e, kaip pranešė sako, e, valstybės narės siekia tų tikslų, mažindamos šildomą efektą kūrenčių dujų išmetimus ir taip toliau, taip toliau, ji nustato e, siekiamus rodiklius 2030, 40, 50 metam. Aš suprantu čia užmojų siekius, aš pritariu ties, tiems siekiams, tik noriu pasakyti, kad būtent tai dabar turi būti, ar, ar tikrai tai turi būti pasakyta reglamento projekte, turint omenyje, kad tie mm, skaičiai yra numatomi labai tolimai ateičiai į priekį ir, ir gali būti gal ir skirtingų kelių ir skirtingų variantų, galvojant apie tokią ateitį. Aš, na, galvoju visuomet, kai nustatome terminus tam tikrus ir paskui teikiame pakeitimus, pakeitime vis tik tai turėtumėm tarti su EPRS, žiūrėti, kokie yra vertinimai, paskaičiavimai, kad aš, aš ne, nenoriu čia mm, kvestionuoti pasiūlymus, bet tiesiog aš galvoju, vertinant, ar, ar tikrai pakankami tie užmojai per dideli, per maži. Na, aš sakyčiau, kad gal kai, kai bus atliekama peržiūra prieš 2030 metus, tada bus geresnė e, situacija, gal, bus galima lengviau prognozuoti tai ateitį. Tai tiesiog gal tokią korekciją būtų galima uh, padaryti, kad tiesiog nebūtų taip kažkokie užbrėžiami skaičiai uh, tokiai tolimatėčiai, ką yra sunku prognozuoti. Dabar dėl 2020 metų tikslų, kas nusakyta sprendime, aš noriu pasakyti, galvant apie tą kelią. Uh, pasirinkta. Aš nežinau, ar tikrai tai yra tinkama apibriežti tokią trajektoriją, kad būtų skaičiuojami mm, paskirstimai pagal išlakų vidurkius 16-18 metais, nes toks požiūris uh, Mm, turi pranašumų galvota apie tam tikras valstybės, kurios, turi, e, kurios yra jau pasiekusios daug išlakų mažymo srityje ir, ir taip toliau, bet galbūt nepalankiai situacija yra toms valstybėms kurios, mm, kuriams nesiseka mažinti tų išlakų, kur, kurių 16-18 metų skaičiai yra prasti. Uh, Tai galvojant apie na, tuos mažinimo įsipareigojimus, aš manau, pagrindinė priežastis, kodėl pasirinktas toks požiūris yra suprantama. Galbūt galima tiesiog svarstyti, kad tam tikrą kompromisą gal reikėtų sąlygą nustatyti, kad e, iki 2020 2021 metų būtų ribojimas panaudomas iš lankstumo, galvojant apie valstybių narių tikslus 2020 metams. Manau, kad tai užtikrintų testinumą, mažinant išlakas e, per tuos laikotarpius. Ir tuo met tos valstybės, kurios jau um, iš anksto dėjo pastangas, iš, iš nuo pat pradžių tikrai taip ir būtų skatinamos. Uh, Ir dar turiu e, keletą pastabų labai trumpai. E, penktas straipsnis, trečias punktas, e, pakeitimas dėl jo, dėl tų 5 procentų. Na, vėlgi, labai didelės problemos šiandien išvilgiu, bet aš galvoju, ar tikrai reikėtų čia taip kalbėti, ar, ar tikrai tai būtų paskatos valstybėms narėms stengtis labiau. Aš, aš suprantu siekius, bet aš nežinau, ar nebūtų kontraproduktyvu tai, kas yra parašyta, galvojant apie tai, ką valstybės narės daro, ar iš tikrųjų jos būtų skatinamos labiau stengtis, kiek tikėtina yra tai, kad, kad tos valstybės, kurios jau labai labai stengiasi, e, vienais metais, kad paskui kitais metais taiga netaps labai labai blogai beselgiančios. Na, gal pakaktų ir, ir, ir mažiau, aš nežinau, galim kalbėti apie tai. Toliau, aštuntas pakeitimas jau pa, ap, aptariau, vienuoltas pakeitimas. Šiame etape gal tai, gal tai būtų mano paskutinė pastaba. Pasiūlymas išbraukti 2027-2032 ir mm, šiltnam efektą kūrenčių dujų išlakas, nes man atrodo sudėtinga per nelik ilgas laikotarpis vertinti uh, lankstumo priemonių taikymą, jeigu atsižvelgėme į 1,08 mm, daugiklio efektą, tie paskaičiavimai buvo penkerių metų laikotarpiu. Po to manau, kad būtų labai, jeigu mažinimai dideli, labai sunku prisivyti. Aš nežinau, ar tai yra tikrai įmanoma. manau, reikia tikrai atsižvelgti į tai, kad terminai labai ilgi, tai gal tos korekcijos mm, grubiai kas dviejus metus tinkamiau būtų. Aš nežinau, su pranešė dar mm, derinsim, kas įmanoma. E, tai tiesiog, pirmininkė, gal tiek, e, aš aišku, turėčiau ir daugiau pastabų, bet aš manau, mes su pranešėje padirbėsime dar ir, ir tiesiog bandžiau pristatyti pagrindinius elementus ką kartu su kitais e, pranešiais ir šešėliniais e, dar deriname. Aš, aš dar pasitikslint norėjau dėl to, kokie padariniai būtų to, ką siūlo pranešė. Bet aš manau, kad parengtas dokumentas yra tikrai tvirtas pagrindas tolesniam darbui. Labai ačiū, suteiksiu žodį ponui Keith Taylor. Uh, ačiū pirmininkė. aš tengiuosi sudaryti kaip galima e, geresnį įspūdį. Čia, aišku, mūsų šešėlinis pranešės negalėjo dėja būti posėdėje, bet aš perskaitysiu jo pastabas. Dėkuoju pranešėjai už pranešimą. Tikrai yra daug gerų minčių jame. Mes sveikiname, pavyzdžiui, tai, kad komisijos pasiūlymas yra tobulinamas, užtikrinant, kad tos valstybės, kurios dar nesilaiko 2010 metų tikslų, nebūtų paskatintos, nebūtų joms geresnė situacija sukurta dėl to, kad jos nepasiekė tų tikslų, kurių turėjo pasiekti. Pavyzdžiui, dėl tų šimtą eurų maždaug dydžio baudos už toną išlakų, kas viršyje ribą, kad galbūt tokia galėtų būti uh, bauda už to, toms valstybėms, kurios atsilieka, bet tos, kurios pirmauja, pavyzdžiui, išlakų mažinimo srityje, kad nebūtų mažinimo trajektorija silpnėjanti, galvojant apie 2020-2021 metus, mes teiksime pakeitimų, kad iš tikrųjų nebūtų um, išpūsto uh, CO2 biudžeto uh, numatyta. Ir toliau pasiūlymas iš pranešės neišsprendžia tų spragų, pavyzdžiui, dėl ETS um, prikybos su apivartiniais ašos leidimais ir žemės um, e, paskirties keitimo e, srityje, miškininkistės srityje, pavyzdžiui, kas yra padaryta CO2 išlakas mažinant, visą tą reikia derinti, jeigu būtų tie uh, pertekliniai leidimai ir žemės naudo, paskirties keitimas, kad nebūtų tos paskatos panaikintos, taikyti novatoriškas priemonės ir stengtis labiau. Aš manau, kad reikia pasirūpinti, kad aišku, skirtingi teisės aktai, kurie už, reglamentuoja skirtingas rytis ir būtų atskiri, nors, aišku, jų poveikis turi būti derinamas. Na ir galiausiai dėl perteklinių metinių leidimų paskirstimo kaupimo bankuose, kad ES klimato tikslai iki 2030 metų būtų įvykdyti. Mes žinome, kad tas tikslas jau yra per mažas Bet tai jeigu mes norėsime e, įvykdyti savo įsipareigomus pagal Paryžių susitarimą, vis tik tai, tai jau sveikintinas žingsnis link jų pasiekimo. Ačiū dabar, ponia Arnotų. Merci, madame. La, la proposition de règlement. Ačiū pirmininkė. Dabar dėl išlaukų mažinimo mm, šildomą efektą atkūrinčių dujų, ką siūlė mm, komisija, iš tikrųjų yra blogi, nes bus, sukurtos, bus sukurti teisiniai suvaržymai valstybėms, gyventojams, įmonėms. Aš manau, pirmininkė, kad pasiūlytas pranešimas yra iš vis baisus, nes čia yra, yra tikrai labai prasti ideologiniai visokie mm, elementai, kurie tikrai ir sankcijas finansinės numato ir, ir tikrai labai pakenks mūsų um, ekonomikai. Reikia galvoti apie varšės valstybės, kurios turi mokyti ir, ir žmonės, kurie turi mokėti už tai, kad valstybės teršia, kai iš viso jie net neturi už ką valgyti nusipirkti. Iš tikrųjų, vienintelis būdas yra ateities reglamentas. Žinau, jau ir taip situacija yra labai prasta ir, ir dar kasmet visą tai blogės. Ir aš manau, kad bedarbių skaičius padvigubės. Be to, jeigu taip žiūrint, kas kiek teršia, tai gal tada mm, vienintelis būdas e, europiečiams judėti, tai bus eiti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu. Galbūt ekologams tai ir džiugu. Bet galvojant apie tai, kai šiandien ES pagrindinė konkurentė JAV kaip tik pas, pasirinko vadovą, kuris, na, net negalvoja laikytis Paryžiaus įsipareigojimų ir toliau didina, mm, e, pavyzdžiui, uh, skalūno dujų naudojimą toliau siekia didinti amerikiečių perkamą galę mažindamas kūro, degalų kainas, tai kaip mes savo įmonėms ir savo gyventojams užkrauname dar, dar didesnę naštą, o JAV tiesiog nusiplana rankas. Tai e, iš tikrųjų padariniai mums bus katastrofiški. Prisimenant Niderlandų mm, ministro pirmininko pasisakymus praeitą savaitę, uh, reikia atsisakyti savo romantiškų idėjų, nes tai yra geriausias kelias sugriauti Europą. Na, jums nepakako breksito, tai toliau, aišku, laikykitės e, tokios e, ideologijos, kokios laikotės ir tada iš tikrųjų manau, kad Europos piliečiai pakankamai žiauriai irgi parodys, ką jie galvoja. Je donne la parole à monsieur Kramer. Kramer. Vielen Dank auch für den Vortrag. Leider bin ich ein bisschen zu spät gekommen, konnte nicht mehr alles hören. Ačiū už jūsų pristatymą. Aš atsiprašau, kad e, kiek pavėlavau ir dalies negirdėjau, bet, na, tai, ką girdėjau, akivaizdžiai rodo, kad turime kažką daryti, nes jeigu nieko nedarysime, situacija bus dar blogesnė. Jeigu kalbame apie nedarbą, apie gyvenimo kokybę, jeigu iš tikrųjų nieko nedarysime šiandien, kovodami su oro tarša ir klimato kaita, tai neilgai mums beliko gyventi. Ir uh, mūsų vaikam ir vaikaičiam iškils didžiulis pavojus. Mes turime kažką daryti. Transporto sektoriuje tikrai galima daug ką padaryti. Daug metų, dešimtmečių iš tikrųjų šis sektorius yra visiškai ignoruotas, galvojant, kad jis nieko ne, nedaro klimatai kaitos atžvilgių. Tačiau Nors visi sektoriai nuo 90 metų sugebėjo sumažinti savo išla, išmetimus ir sutaupyti milijonus mokesčių mokėtojų eurų, tai aišku, kad tos pinigus reikia panaudoti daug efektyviau kitur. Pavyzdžiui, automobilių sektorius tiesiog nusikaltamai meluoja vartotojams ir teršia aplinką. Ir kokia pirmoji buvo reakcija? Pakeisti ribas. Nors realiai tai buvo nusikalstama veikla, kas buvo padaryta, bet niekas ne, nepasodintas už grotų, niekam neiškeltos bylos. Neįsivaizduoju, kaip taip gali būti. Už tai mums reikia realistiškų testavimo procedūrų, mums reikia nepriklausomų tarnybų, kurios atliktų testavimus ir stebėtų situaciją. Aš, aš tikiuosi, kad, kad taršia savo žodį ir mūsų atitinkamos tarnybos ir valstybės narės. Dabar dėl e, piniginių paskatų, kurios skatintų įmonės mažiau teršti. Tačiau iš tikrųjų e, krito mm, apivartinių taršos leidimų kaina ir mm, Europa nesugeba kovoti su tarša, nes dabar yra pigiau teršti aplinką, nei stengtis jos neteršti. Uh, Mes matėme praeities e, klaidų ir pamokų. Dabar galvojant apie 2020 metų siekis, tai jie nuostabus, tačiau vėlgi noriu priminti, transportas pamirštas. Komisija nusprendė, kad e, tikslai turi būti nustatyti iki 2020 metų ir kanclerė Angela Merkel nusprendė, kad tai yra puiku, bet e, transporto nereikia įtraukti. Uh, Mes šiame komitete, parlamente pasakėme, kad transportas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį dalyvaujant 20 procentų mažinime iki 2020 metų, e, atsižvelgus į taikomą statistiką, bet niekas nepadaryta. Akivaizdu, kad su kuo toliau, tuo didesni turi būti tie mūsų užmai ir tikslai. Aš manau, kad uh, Jeigu norime kažko pasiekti, turime pradėti kaip galima greičiau. Per nelik ilgai laukdami nieko negausime. Pažiūrėkime į Kiniją, pažiūrėkite, kokios problemos buvo pas juos ir kaip tai yra sprendžiama. Na, bent jau Kinai pasakė, gerai, mes labai daug investuosime į atsinaujančią energiją. Iš esmės, daug daugiau nei bet kur um, pasaulyje, kad tiesiog situacija keistusi. Na, jeigu mes bent pusiau tokie geri kaip kinai, tai mes irgi turime stengtis, mes turime pasiremti geriausiais pavyzdžiais, o ne blogiausiais, nes juk mes atsakome už savo vaikų ir vaikaičio ateitį. Kramer. Ačiū ponui Krameriui. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ponui Mimaska. Dėl pranešimo. Thank you very much. Um, and thank you for inviting the commission to... Ačiū. Taip, norėčiau komisijos vardu porą pastabų išsakyti. Tris iš viso. Pirmiausia, apie ambicijas. Toliau apie metasinį naštą. Ir apie ambicijas kalbant, tai mes esame nusimatę aštuonis ilgoks tikslus. Tačiau iš komisijos pasireikia aiškiai pasakyti, kad tikslai tokie, kokie yra rekomenduojami pakeitimų tekste, tai pasakytina, kad komisija tokių tikslų nėra patlikus poveikio vertinimo. Mes kitame atlikti poveikio vertinimą ilgalaikiams tikslams iki tolesnėms negu 30 metų. Ir darysime to poveikio vertinimą artimiausių metų, tad šį klausimą išspręsime. Tad šiandien čia viskas dar nesibaigia. svarstysime ir apie misijas iki 20 metų ir taip pat svarstysime apie ilgalaikius tikslus vėlesniam etapui. Tą ir tą darysime vėliau. Toliau dėl sažiningumo klausimas. Siūloma ištrinti teksto dalį. Tas straipsnis yra labai svarbus pasiūlyme, nes jo užtikrinama, kad mes neprieštraujame esame teisės aktams, kurie numatyti iki 20 metų. Ten yra, kalbant apie valstybės narės, beje, tos yra mažesnių pajamų valstybės narės iš centrinės rytų Europos ir joms buvo leidžiama didinti emisijas iki 20 metų ir po to jas mažinti. Taigi norime nustatyti jiems, pradė... jeigu nustatysime jiems pradėtinę e, e, datą nuo 16 metų, tai iš mes paneiksime tai, kas jau dabar yra teisės aktuose ir tai būtų nesažininga tų šalių atžvilgių. Todėl komisija būtent tokį siūlo straipsnį kartu su priedu. Paskutinis dalykas - administracinė našta. Ir tai siejasi su ataskaitų teikimu ir atitiktimi. Galbūt mūsų pasiūlymas nėra aiškus. Tačiau kas yra aišku, dėl ko sutikome su pranešėjai, tai kad reikia metinės stebėjimo, stebėjimo sistemos. Tai reikia numatyti teisės akte. Tačiau kila klausimas tuomet, kada yra da, daromas tikrimas dėl atitikties. Supratome, kad yra papildomos pastangos, kurias reikia įdėti ir šiknis yra ganėtinai sudėtingas. Iš komisijos pusės mums tiktų penki metiniai tikrinimai tokie. Tačiau tai nereiškia, kad penkiais metais dar bus patasti tie tikslai, jeigu valstybė narė nepasieks savo tikslo nes vis tik tikrinimai bus atliekami kasmet, taigi bus vertinama situacija kasmet per penkerius metus. Ir tuomet bus atliekami skaičiavimai. Ką dar padarytume? Tai yra kaip ir darėme iki šiol. Kasmet komisija paskelbtų ataskaitą apie tai, kokia yra situacija valstybės narėse, kaip jums sekasi siekti tikslų, kurie numatyti teisės aktuose. Taigi tokiu atveju būtų visiškas skaidrumas, valstybės narės matytų, ar jos sugebės ar nesugebės pasiekti savo tikslų, jeigu toliau taip elgės dabar. Kitas to aspektas. Tai numatytų papildomą lankstumą dėl žemės paskirties ir miškininkystės. Nes ten taip pat atskaitos teikiamas yra tik kas penkis metus, tad iš karto būtų aišku, kiek kreditų būtų gaunama iš tos ryties. Na, ir tuomet labai sunku būtų tai suderinti su kasmetiniu atidės tikrinimo ciklu. Taigi 2024-2025 metais valstybės narės nežinotų, kiek kreditų gali sukurti pagal žemės paskirties teisės aktus, nebent būtų visiškai pakėta, pakėsta žemės paskirties stebėjimo sistema, o tai valstybės narės galbūt labai brangu. Todėl nuo šitos galimybės mes kiek atsiribojame. Tad prašyčiau iš naujo pasvarstyti mūsų siūlymą. Manau, kad mūsų pasiūlymas yra pagrįstas, protingas. Taip pat toks, tai yra toks pasiūlymas, kurį būtų galima įgyvendinti ir kuris apriboja tas naštą valstybėms narėms. Paskutinė nedidelė pastaba. Komisijos kvietimas bedatvismis narimis dėl kaštindos analizės. Tai norėčiau pasakyti, kad jau keletą metų toks darbas yra atliekamas, bendraujama ir manau, kad vertina mūsų pasiūlymą kaip žiemos paketo dėl valdysenos dalį. Matysite, kad valstybės narės yra raginamos parengti veiksmų planus dėl klimatikos energetikos ir matysite, kad čia yra judama tą pačią kryptimį. Tad turbūt nereikia to atskirai įtraukti į šitą aktą. Labai ačiū. Ir esame nusiteikę bendradarbiauti su parlamentu šiais klausimais artimiausių metų. Merci beaucoup. Juste, parce que j'ai entendu une phrase qui disait que l'écologie. Aš išgirdau sakinį, kad ekologija tai yra ideologija, bet ekologija nėra ideologija. Nes net ir Briuselį, pavyzdžiui, oras yra pakankamai užterštas. Ir pirmoji klimato kaitos auka yra patys neturtingiausi žmonės. Dėl to mūsų komiteto tikslas, kad visi galėtų gauti kokybišką, kad visiems užtikrintume kokyb, deramą gyvenimo kokybę ir griną orą. Europa visą laiką buvo tas katalizatorius, tas pagrindinis kovotojas su klimato kaita ir turi tokia ir išlikti. Ir dabar pabaigai žodis pranešėjai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, mums kilo užduotis ne tik išsaugoti planetą ateities kartoms. nebejoju, kad e, Trumpis, e, Trumpo pasikėjai mielai užterštų kokias tris planetas. Tačiau piliečiai nori išsaugoti planetą. NV įtarė ir TRAN komiteto nariai analizuoja šį siūlomą teisės aktą, jo projektą iš įvairių perspektyvų. Norime ambicingai žiūrėti, nes transporto sektorius yra reikšmingas emisijų šaltinis, to svarbu jį suvaldyti, numatant nuoseklę politiką įvairiams transporto e, sektoriams ir įvairiams transporto rūšims, įskaitant ir sunkios įrenginius. Taip pat jau pamatėme pavyzdžių, kad kontrolės gali neužtekti. Tad tikrai nereikia numoti ranką į emisijų kontrolę. Dešimt metų, labai ilgas laikas. Ir turime būti tikri, kad galėsime nuolat vertinti situaciją ir įvertinti, kas vyksta, suprasti, kokia yra, koks yra tendencijos. Nereikia slėptis už kitų sektorių pečių. Turbūt iš paties jau pasimokėme. Jeigu taisyklės nebus aiškios ir jeigu nebus tinkamos e, stebėsenos, tai procesai niekur nenueis, niekur mūsų nenuves. Na, žinoma, bus tų, kurie padaro tai, ką reikia. Visuomet bus kuo pasigirti, na, kaip ir kinoje politikos rytyje. Tačiau taip pat bus ir tų, kurie nieko nedarys. Todėl norime ambicingų ir realių tikslų, kurie užtikrins, kad planeta galia galėtų būti išgelbėta. Ačiū. Merci, Madame Kilonen. J'espère que tout... Dėkoju, ponė Kilonen. Tikiuosi, kad visi komiteto nariai remia jūsų siekį išsaugoti mūsų planetą. Trečia, vasario iki vidurdienio galite pateikti pakeitimus. Tęsėme mūsų diskusiją. Tai yra valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. Svarstysime nuomonės projektą, noriu suteikti žodį pranešėjui, o po to suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjim. Ačiū pirmininkė. Puikus pavadinimas, ar ne? Mm. Nesiniai kalbėjau, na, nesiniai perėmė šitą darbą iš Davor kuris pradėjo darbą ties šiuo klausimu, tačiau paliko mūsų komitetą. Tad, na, iš tikrųjų, netiek ir daug aš šiandien dirbau ties šiuo klausimu ir trumpai pristatysiu bazinių, kurios pagrindinius dalykus. Pirmiausia, svarbu yra nediskriminavimo klausimas, kalbant apie oro keleivių teisės. Ir aiškiai suprantu, koks svarbus yra šitas aktas. Siekiant užtikrinti, kad asmenys apribotų judumu gautų reikiamą pagalbą ir paramą. Tikrai neperdėsiu sakydamas, kad e, šios nuostatos gali iš esmės pagerinti žmonių gyvenimus. Todėl mums buvo iš esmės svarbu, kad taikymas rytis būtų išplėsta aštuntuoju pakeitimu, kad būtų aptartis e, skirtingų transporto formų saveikumo klausimas, galbūt kalbama apie metro, apie troleibusus, autobusus ir kitas sistemas. Taip pat čia turėtų būti apimamos, apimami visi kelionės aspektai nuo bilietų pirkimo kioskose iki interneto svetainės ir taip pat reikia atlikti struktūrinius pakeitimus ir pačiai fiziniai infrastruktūrai keletą pakeitimų numatėme, kurie aptartų taip pat ir judumo ir turizmo klausimus bei skirtingų rūšių transporto sąveiką. Kad e, keleiviai, kurių judumas apribotas yra, galėtų visą, visą kelionės metu pasiekti transporto paslaugas. Vykdomo pakeitime apie tai kalbama. Ir tenais yra iš naujo apibriešta, ką reiškia nepribota prieiga Ir mes apibrėžėme kaip tokį prieinamumą, kuris yra suprantamas, prieinamas ir neturi jokių kliučių bei nepriboja nepriklausomybės. Toliau, penktas pakeitimas. Ten sprendžiame teisinio nusiklumo klausimą. Ir ten e, griežtai rekomenduojame komisijai remtis esamais ES teisės aktais. Pavyzdžiui, aktais dėl keleivių teisių, rengiant tiesiogos projektus, siekiant užtikrinti prieigą prie transporto ir judumo paslaugų. Laukiu Jūsų pastabų. Ačiū. Ačiū ponui pranešėjai. Toliau suteiksiu žodį ponui Koš. Ačiū ponio pirmininkė. Labai dėkoju. Taip, tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui ir bendravimui. Žmonių su negale apibrieštis. Taip pat tas klausimas dėl e, naujos kategorijos nutraukimo asmenų su libotu judumu. E, šį, šį klausimą turbūt reikės palikti užimtumo komitetui. Pranešės daug kalba apie skirtingų transporto rušių saveikumą, tai turbūt yra geras dalykas. Maltos ministras beje nesakė man klausimą šią temą šį rytą. Manau, kad sutinka visą tai išplėsti ir kad apimtų turizmą. Ko aš norėčiau? Aš norėčiau, kad teisės aktai dėrėtų tarpusavį, būtų aiškus. Ir, na, šit, kad šitas teisės aktas ne, ne, neišsiplėstų per daug ir nepatektų į kitų sektorių taikymas rytis. Taip pat svarbu, kad žmonės, kurie turi negalę, kurių judumas ribotas, kad būtų nepažymus jų teisės oro ir jūro ar kitokiame transporte. Manau, kad reikia užtikrinti, kad būtų pasiektas geras balansas, gera pusiausvyrė kad žmonėms negalė gyvenimas būtų lengvesnis ir tuo pačiu negalime užkrauti per daug reikalavimų verslų ir nereikėjo užsmaukti. Dėkoju. Dirbsime toliau šių klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Sinalova. Europos prinamumo aktas buvo paskelbtas pernai. Ir tikrai laikas yra parlamentui imtis darbų šiais klausimais. Keli komitetai taip ir daro. Kalbėjome šią klausimą vidaus rinkos komitete, kuris kaip tik ir yra vadovautas komitetas ties šiuo klausimu. O kalbant apie mūsų komiteto nuomonę, turėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Aš tikrai palaikau projekto sumanimui, neturiu ką daug pridurti. Bet kalbant apie miesto transportą, taip pat kalbant apie tai, kad reikia traukti saveikumo aspektus, visą tai, visą tai mane labai džiugina. Visą tai labai gerai. Keletą pateiksiu pakeitimų dėl erdvinės informacijos pateikimo, pavyzdžiui, apie kelių informacijos patikimą, taip pat pateiksiu pakeitimo apie stočių darbuotojus ir panašiai. Kalbėsiu apie tas rytis, kurių dabar nepima teisės aktai. Pavyzdžiui, mokėjimo terminalai, bilietų automatai ir panašus dalykai. Turbūt tiek pasakysiu šiuo metu. Nuomonė gera ir atrodo daug žadanti ir žinoma dirbsime kartu su naujoju pranešėju ją rengdami. Be abejo, puikiai bendrabiausime. Dėkui. Dėkoju. Toliau. Žodis ponė Bilbao. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pasakyti, kad labai džiugas pranešėjo darbų ties šiuo dokumentu. Pirmiausia, manau, reikia pabandyti užtikrinti, kad asmenis su negale galėtų gyventi nepriklausomai. Juk tai yra tokia iniciatyva esmė. Iškiai, kad jie turi, galėtų būti autonomiški, jie turi galėti pilnavetiškai gyventi visuomenėje, profesinį gyvenimą gyventi. Tarpsnė taip pat minimas yra konvencijos, minima pagrindinių teisų konvencija, minima pagrindinių teisų hartija. Visi dokumentai nekartoja vienas kito, bet tačiau svarbus dalykas yra viskas tinkamai gyvendinama. Ką norėčiau pabrėžti? Reikia, manau, iš naujo pažvelgti šis klausimus. Kai kalbam apie negalę ir apie bendrai šios nuomonės kontekstą, tai pasakina, kad dažniausiai kontakcijos būna labai neigiamos. O tai reikia keisti, reikia keisti tai, kad mes vertiname situaciją. Manau, vienas, vienas galimybių tai yra, pavyzdžiui, pamatyti galimybę inovacijoms ir inovatyviems produktams. inovacijų skatinimas tai yra dalykas, kuris rūpi visiems, ne tik asmenims, kurie turi kokių nors pačių problemų. Ir taip pat reikia žiūrėti į tai ne kaip išlaidas, o kaip investicijas. Tai būtų geresnis žiūros taškas šiai nuomonė. Tai reikia kalbėti apie produktų inovatyvumą, apie prieigą prie vieningos rinkos. Bus labai šaunu, Jeigu komisija galėtų paaiškinti plačiau, kokios yra intencijos, yra kitam toliau naudoti tokią terminologiją, kaip riboto judumo asmenys, mažesnio judumo asmenys. Juk yra geresnių formuluočių. Galime kalbėti apie asmenis tam tikrais funkciniais poreikiais. Galbūt reikia bandyti pozityviau kalbėti, kai kalbame e, Nagelis kontekste. Kai kalbam apie ribotą judumą, aš sutinku su pranešė formuluotėmis, kad reikia plėsti taikymo sritį. kad būtų galima įtraukti ir metro, ir tramvajus, ir kitą miesto transportą. manau, galime ir numatyti tam tikrą bendrą pagrindą, bendrą sistemą harmonizavimui. Taip pat sutinku, kad reikia kalbėti apie turizmą. Tai taip pat gali pagerinti judumo situaciją. Taip pat ir kitose nuomonėse kalbame apie poreikį plėtoti turizmą, plėsti turizmą įvairius kitus metų laikus, kitus sezonus ir taip pat kalbėti apie klientų bazės plėtimą. Visą tai siejasi, galbūt tai galim paminėti ir šioje nu, nuomonėje. Toliau, aštuntas pakeitimas. Ten yra vardyjamos įvairios rytis, į kur būtų galima išplėsti taikymą sritį. Kalbam apie terminalus. Tai ir ten reikėtų traukti terminalus bei interneto puslapius, nes kitai bus susiskaldimo, tokio fragmentacijos. Nenusekliai bus taikoma negalio samprata. Čia reikia nuseklumo, kad būtų apimti visi transporto sektoriai, viskas nuo iki Z ir reikia būti patogu visiems, tai tikras mes su negalė. Reikia tai galvoja, kad vairiams asmenims e, turi būti patogu, kurie turi pačių vairiausių poreikių. Na, aptarsime pakeitimus, pateiksime keletą pakeitimų taip pat. Tikimės bedartų toliau su pranešėju, kad nuomonė būtų pagrįsta ir įgyvendinama ir kad lemtųsi bendrus sutarimu. Dėkui. Kiitoksia puheenjohtaja. Dėkoju, pirmininkė. Prieinamumas labai svarbus užtikrinant lygybę. Ir mes turėtume pritarti tokiam visuotiniam, visapimančiam požiūriui. Turime siekti, kad įstatymai nesidubliuotų yra daroma nemažai kas, pavyzdžiui, geležinkeliuose ir reikia, kad čia neprikurtume prieštaringų reikalavimų. Turiu galvoje esamus ir naujus teisės aktus. Iš tiesų turime užtikrinti tikrą, realią, geresnę prieigą, nes tai leistų užtikrinti lygybę Ekspertai su daugeliu iš mūsų kalbėjosi ir aš norėčiau paklausti ir pranešėjo, ir komisijos, kaip mes užtikrinsime, kad įstatymai nesidubliuos ir ne, nekonfliktuos. Ponas Ertog, dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už pranešimą. Prieinamumas. Tai labai pozityvus dalykas ir mes pritarėme šiem dalykam. Aš norėčiau keletą pasiūlymų pateikti, kaip patobulinti nu, šį nuomonės projektą. Yra reglamentai atskirose sektoriuose, taisyklės atskirose sektoriuose, reglamentuojantis prieimą, prieinamumą mm, geležinkelio ir kitose sektoriuose. Ir dabar turime elgtis protingai apgalvotai, nes gali būti gerų norų, kurie atves mus į nepageidautiną situaciją. Turim išlaikyti proporcingumo principą. Pavyzdžiui, bilietų automatai turėtų būti per šešis metus padaromi prieinamais neįgaliems. Ar tai toks mūsų tikslas, ar mes galbūt kitur galėtume daug protingiau pinigus išleisti. Išmaniai telefonai. Daugelis perka bilietus naudodamėsi išmaniaisiais telefonais, naudodamėsi skaitmeninėmis technologijomis. Aš turiu pranešimų spaudai iš Vokietijos 16 metais nuo sausio iki rugsėjo Vokietijos geležinkeliai pardavė beveik 7 milijonus bilietų per išmaniuosius telefonus ir tie skaičiai auga. Aš pasisakau nuolat už mobilumą, už mobilumą prieinamumą, už tai, kad situacija taptų geresnė. Bet tas toksai simplistinis šešių metų planas pakeisti visus bilietų automatus, kažin ar yra tas, ko mums iš tiesų reikia. Ir jei teisingai suprantu, čia ats daromas skirtumas tarp privačių operatorių, privačių ekonomikos subjektų ir valstybinių. Ir tas, mano nuomonė, nėra teisinga. Kodėl? Atskiriame tuos privačius ekonomikos operatorius ir valstybinius. Kodėl valstybiniai operatoriai turi daryti kažką, o privataus sektoriaus to nereikalaujame? daryti. Kodėl jiem taip lengvai turėtų viskas praslysti? Ir kitas klausimas, ar čia mes kalbame tik apie paslaugų teikimą ar apie visą infrastruktūrą? Man irgi nelabai aišku, kas čia turima galvoje. Minimos kažkokios vidinės įmonės, ar čia turime galvoje paslaugų teikėjus, administracinės patalpas, nes yra dalykų, kuriuos galima spręsti ir nacionalinių lygmenių. Taigi labai svarbu nesumaišyti visko, nes infrastruktūra yra viena, paslaugų teikimas yra kita. parlamento pranešėjas mini taip pat sveikatą, taigi noriu kaip ir pasistumėti dar toliau. Aš esu šios ryties specialistas, bet man irgi neaišku, ko mes čia norime. Šis pranešimas, manau, yra pilnas gerų ketinimų, bet jis turėtų būti ženkliai patobulintas ir turime uh, siekti, kad jis būtų proporcingas. Vieną minutę. Iš Izmailo Vertuk iš tiesų įsikvėpiau, klausydamas, ką jis kalbėjo. Turime siekti, kad dabar veikiantis dabar galiojantis teisės aktai būtų įgyvendinti. Yra Europos parlamentarų, kurie naudojasi neįgaliųjų vežimėliais ir kad atvyktų į parlamentą važiuoja autobusu, bet autobusų vairuotojai nesutinka nuleisti to įlipimo laipto žemiau, kad žmogus galėtų patekti į autobusą. Tai pirmiausia, reikia siekti, kad įgyvendintume tas taisyklės, kurios jau yra. Turime ne, ne taisyklių kiekį didinti, bet užtikrinti, kad ir esamos taisyklės būtų įgyvendintos. Dėkoju ponui Vandenkamp. Dabar norėčiau stikti žodį komisijai. Trys minutės skiriamos komisijai ir ponia Emanuel Grange irgi. Galės pakomentuoti. Komisija, dėkui. Noriu pasakyti, kad mano padalinio vadovė, ponia Grange, negalėjo atvykti, nes paskutinė minutė iškilo problemų, aš ją pavaduosiu. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjui už tokią palankę nuomonę apie komisijos pasiūlymą. Tas pasiūlymas orientuotas į bendrą rinką, į vidaus rinką, bet pranešėjas taip pat pateikė pasiūlymų, kaip pagerinti e, taisyklės, kai kalbame apie neįgaliųjų mobilumą ir naudojimuosi transportu. Siūloma išplėsti taikymo sritį ir apimti tarpmodalinį transportą, miestų transportą ir apgyvendinimo paslaugas. Ir taip pat pasižymėjome pasiūlymą, kad statant pastatus, tie prieinamumo reikalavimai būtų privalomi. Siūloma keisti dabar galiojančias taisyklės. Komisija turi planų keisti galiojančius reglamentus, kad juose visose būtų numatytas prieinamumo aspektas. Derinimas su jungtinių tautų neįgaliųjų asmenų konvencija ir su esamais reglamentais yra labai svarbus. Mes norime, kad prieinamumo akto pasiūlymas derintųsi su keleivių teisių apsaugos reglamentu, kuriame irgi skiriamas dėmesys neįgaliesiems keleiviams. Prieinamumo, kiek kalbama apie prieinamumą, o kitose teisės aktuose kalbama apie pagalbą neįgaliesiems. Ta savoka, kuri įtraukta, tai yra asmenys turintys e, funkcinių ribojimo yra funk, kurie turi funkcinių apribojimų. Tokie žmonės gali oficialiai nebūti pripažįstami kaip neįgalieji, bet jiem gali kilti prieinamumo problemų ir į jų prieinamų poreikius irgi reiktų atsižvelgti. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad labai svarbu, kad šis pasiūlymas atitiktų uh, ir papildytų, pavyzdžiui, geležinkelio srityje esančius teisės aktus. Šis pasiūlymas neverčia mm, keisti visų bilietų pardavimo aparatų. Tiesiog sako, kad jei naudojami tie, kas, tie bilietų pardavimo aparatai, tai jais turėtų galėti naudotis ir neįgalieji. Bet aišku, nedraudžia naudotis ir kitomis uh, bilietų įsigijimo priemonėmis. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, gerbiama komisija. Pone pirmininkė stabdo poną Taylorą. Dėkoja komisijai ir dabar noriu suteikti žodį ponui Taylorui, kuris užbėgo už akių. Suprantu, ponė Taylorai, kad jūs labai entuziastingas. Dabar kalbėtos kalba be mikrofono. Noriu padėkoti visiems už išsakytus komentarus. Ir juos aš išsamei apsvarstysiu. Aš tik pradedu dirbti kaip pranešėjas ir manau, kad pavyks organizuoti šešėlinių pranešėjų susitikimą, kur galėsime aptarti potencialius kompromisinius susitarimus. Man iš tiesų patiko idėjos dėl dubliavimosi vengimo. Ir to, kad turėtume siekti pagerinti gyvenimą žmonių, kurie turi judėjimo negalę. Viskas, kas buvo siūloma, viskas yra gerai. Aš kartais pats naudojosi invalido vežimėliu, kai aš iš čia norėjau į kavinę ar į restoraną patekti, tai iš tiesų man kils problemų, nes visur yra laiptai. Praktiškai neįmanoma rasti kavinę, kad toletas būtų pirmame aukšte. Pabandykite tai spiraliniais laiptais patekti į toletą, jei turite judėjimo negalę. Taigi mes turime pagrindinius dalykus pirmiausia užtikrinti, o tada jau pasinaudodami įvairiom naujausiom technologijom sudaryti galimybę žmonėms prieiti prie paslaugų ir džiaugtis gyvenimu. Dėkui. Ačiū, Taylor, tęsėme savo darbą. Kitas darbo tvarkės punktas. Tiesa, dėl pono Taylor pranešimo pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 8 vidudienis. Taigi, dabar visa informacija ir galime tęsti darbą, e, perėti prie kito darbo atverkės klausimų. Deleguotų aktų pristatymas, komisijos atstovai kalbės apie TNT gairės kviečiu komisiją per 10-15 minučių pristatyti e, situaciją dėl dviejų deleguotojų aktų, kurios nustato tent, e, dokumentas 49.6 49.6 ir 49.4. 49.4 straipsnis, um, čia pirmas aktas patvirtintas gruodžio 7 dieną, po to e, prieš įsigaliojant, aišku, yra komitologijos visa procedūra, um, komisija Europos parlamento ir tarybai perdavė Mm, dokumentus, kurie svarstomi du mėnesius. Ir tik tai antras deleguotas aktas, 49.6 retinis, um, yra dėl kaiminių valstybių įtraukimo preliminarius žemėlapius. Ir šiandien apie vyksta dėrybos, komisija mus informuos apie būtent šį klausimą. Reikia paminėti, kas yra labai svarbu, kad mūsų komitetas su dideliu e, dėmesiu seka, e, kaip komisija e, laikosi tų visų galių, kurios yra nustatytos Europos parlamentui. Mm, TNT yra viena iš svarbiausių teisėkurinių uh, sričių ir čia teisė, kur visa iniciatyva atitinkama yra apibriešta ir aišku įgaliojimai taip pat ir mes labai atidžiai išklausysime komisijos informaciją apie e, šios rengiamus teisės aktus. Visų pirma, Frederik Versiny iš MUF generalinio direktorato iš Europos komisijos pristatys e, tą klausimą, po to prašysiu mūsų pranešėjo Markus Piper, kurio nematau beje salėje pasisakyti. Uh, Izmail Ertuk pas, po to pasisakys ir po to bus bendrosios diskusijos, kur dalyvaus koordinatoriai ir aišku visi parlamentarai, kurie norės pasisakyti. Taigi dabar žodis komisijai. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Gerbiami europarlamentarai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietė komisiją pristatyti šios du deleguotusius aktus. Šiandien jūs labai teisingai pristatėte visą kontekstą mm, dėl taikymo srities kiekvieno iš tų deleguotų aktų ir tai preliminariai aš jau mm, norėčiau mm, pasveikinti bendrą bendradarbiavimą ir, ir visas diskusijas. Rengiančios teisės aktus deleguotusius parlamentas nulat daly, reguliariai dalyvavo tose darbose. Pirmasis teisės aktas. Uh, kalba apie visą atnaujimą ir visą mm, stebėjimą ten viso tinklo veiklos. Mm, ten srityje yra daug kas padaryta, tai yra bendras trijų institucijų darbas, kuris leido mūsų visą infrastruktūrą pakelėti aukštesnį lygmenį, sustiprinti. O antrasis telekotasis aktas yra susijęs su Mm, bendradarbiavimą su kaiminimis ES valstybėmis ir jei leistumėt, aš toliau kalbėčiau angliškai. Prieš pristatydamas kiekvieną deleguotai aktą visų pirma norėčiau pabrėžti, kad mm, abu šitie darbai nėra susiję su infrastruktūros projektų finansavimu, jie nesusiję su finansavimu bet jie nesusiję ir su mm, pagrindinių tinklų koridorių apibrėžimo ar e, geležinkelio krovinių vežimo koridorių apibrėžimo. Tai visiškai atskiri darbai. Dabar pradėsiu nuo pirmo deleguotojo akto, kur kalbam apie TNT tinklų statistikos atnaujinimą. Komisija pagal TNT reglamentą atidžiai stebi visus techninius parametrus, kokie yra TNT tinklo infrastruktūros komponentai. 49.4 mm, straipsnis numato galimybę priimti deleguotus aktus tam, kad būtų galima pirmą ir antrą priedus periodiškai atnaujinti, atsižvelgiant į galimus pasikeitimus, kuriuos sukelia um, kiekiminės ribos, kurios yra nustatytos dėl infrastruktūros komponentų plėtojimo bendrame tinkle. Visų pirma, norėčiau Jūs informuoti, kokio proceso laikėmis. Komisija pradėjo tą atnaunimo procesą 2015 gruodžio, e, rugsėjo 30 dieną kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis, pasiremdama tomis formomis, kurias parengėme TENTEK sistemoje. Toliau komisija reguliariai konsultavosi su valstybių narių valdžios institucijomis, Europos parlamento atstovams dalyvaujant, e, ekspertinėse grupėse, pavyzdžiui, 15 metų gruodžio 9 pirmas posėdis, po to buvo kovo 16 ir rugsėjo 28 dieną 2016 metais. Mm, ir to pasiekoje mm, gruodžio 7 dieną buvo parengtas šis deleguotasis aktas, kuris buvo perduotas Europos parlamentui. Dabar siūlomi pakeitimai mm, yra susiję su dviem skirtingomis kategorijomis. Pirmoji tai yra mm, žemėlapių pakoregavimas griežtai tiesiog patikslinant, kokia yra daroma pažanga plėtojant tinklą. Antra kategorija tai yra naujų infrastruktūros elementų įvedimas į bendrą tinklą, kur mm, yra įveikiamos tam tikros kiekybinės ribos. Čia eitų kalba apie vidaus vandenų kelius, jūrų kelių infrastruktūrą ir multimodalinius infrastruktūros elementus. E, tų kiekybinių um, ribų elementai yra fiksuojami pagal naujausią Eurostato statistinę informaciją. Bendrai komisija gavo 250 prašymų padaryti patikslinimus, informacijos pakeitimą. 235 prašymai yra patenkinti, o 15 15 prašymų mes atmetėme. Atmetimo priežastys buvo įvairios. Pavyzdžiui, buvo tokių prašymų, kurie nepateko į šio darbo sritį. Buvo kai kurie pakeitimai pasiūlyti dėl pagrindinio mm, tinklo koridorių pakeitimo, bet tai mūsų darbas mm, yra ne pagrindinis tinklas, o e, vis, visas tinklas. Kitos atmetimo priežastis buvo tos, kad pavyzdžiui, tos ribos galbūt neįvykdytos, uh, arba sugrupavimas nepakankamas, kad riba būtų įveikta. Iš tų 235 prašymų 211 yra susijęs su mm, pakeitimais dėl to, kad padaryta pažanga sausumos kelių, vidaus vandenų kelių, jūrų kelių srityje. 43 infrastruktūros mazgai buvo įtraukti į bendrą tinklą. Tai buvo vidaus vandenų uostai, jūrų uostai, terminalai, logistinės platformos ir kiekvienas oro uostas. Šis stebėsenos darbas bus reguliariai kartojamas ir po to bus kiti deleguoti aktai, aišku, priimami ateityje. Mes numatome tą daryti kas dviejus, trejus metus. Vėlgi, palaikysime glaudų ryšį su valstybėmis narimis ir Europos parlamentu. Dabar leiskite perėti prie antrojo deleguotojo akto, tai yra TNT tinklų išplėtimo. E, trečias TNT reglamento priedas, tuo metu, kai jis buvo patvirtintas 2013 metais, jau pateikė preliminarius TNT žemėlapius kai kurioms kaiminėms valstybėms, toms kaiminėms valstybėms, na, kurios turi glaudžiausių ryšių su ES - Islandija, Norvegija, Lichtensteinas, Šveicarija. Bet taip pat buvo preliminarių žemėlapių parengta ir dėl Vakarų Balkanų, dėl Turkijos. 49.6 straipsnis reglamento numato galimybę priimti deleguotai aktą, kai norima tuos preliminarius žemėlapius pakoreguoti pagal susitarimą, kuris yra sudarytas tarp ES ir atitinkamos e, kaiminės valstybės. Tad per pastaruosius keliarius metus yra padaryta pažangos, stiprinant mūsų bendrą pla planavimo veiklą su kaiminėmis valstybėmis ir visapusiškas tinklas buvo apibrieštas, pavyzdžiui, vakarų Balkanų valstybėms, Turkijai, rytų kaiminysės valstybėms, Armenija, Azerbaidžianas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina. Atitinkamai, tikriausiai prisimenate, praeitais metais parengėme deleguotojai aktą, kad apibrieštumėm pagrindinį tinklą vakarų Balkanuose. Dabar mes siūlome žengti dar vieną tolesnį žingsnį ir parengti preliminarius planus pagrindiniam tinklui Turkijoje ir rytų kaiminystės valstybėms. Aštuo lygio susitarimas tarp ES ir atitinkamų valstybių buvo sudarytas 16 metų Liepos 21 dieną Rotterdame. TNT dienų kontekste. Praeitais metais tai buvo renginys toks. Buvo ir tie preliminarus žemėlapiai tokie parengti, kas buvo pasiūlyta deleguotame akte. Per šį procesą komisija tarėsi su valstybių narių uh, valdžios institucijomis, buvo taip pat ir Europos parlamento atstovai, buvo ir ekspertų grupių darbas gruodžio mėnesį 2015 metais, 16 metų kovą ir rugsėjį. Deleguotų aktas turėtų būti patvirtintas komisijos greičiausiai sausio 31 dieną, tada jis bus perduotas Europos parlamentui. Čia tikslas yra e, sudaryti galimybės ES geriau orientuoti, tikslingiau nukreipti savo bendradarbiavimą su kaiminėmis, bet čia jokių naujų teisų toms valstybėms nėra suteikiama. Mintis yra tiesiog labiau sukoncentruoti darbą į bendrus prioritetus ir užtikrinti, kad kaiminės valstybės taip pat taikytų tos pačius standartus, uh, dėl infrastruktūros plėtojimo. Taip pat noriu paminėti, kad panašus darbas dabar yra atliekamas su viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Kol kas nepavyko, Rotterdame nepavyko per TNT dienas susitarti su tomis valstybėmis, tačiau darbas yra tęsiamas, e, siekiama bendro TNT tinklo apibrėžimas tomis valstybėmis. Tai tiek būtų mano informacijos, aš mielai atsakyčiau jūsų klausimus. Monsieur Versini, vous parlez aussi bien français qu'anglais. Ačiū, pana Irsini. <laughs> Puikiai kalbėjote prancūziškai ir angliškai. Galime toliau kalbėti prancūziškai, tai mūsų darbo kalba taip. Dabar mūsų pranešėjas Ismail Hertog. Ähm, Ačiū. Dėkoju komisijos atstovui. Na, aš visą laiką tai kartu dabar, pakartosiu dar kartą. Esu tvirtai įstikinęs, kad greta Erasmus Plus šis transeuropinis transporto tinklas yra turbūt vienas pačių geriausių dalykų, ką Europa daro, ką galima rodyti piliečiams ir valstybės narėms. Tad dėkoju visiems komisijos, tarybos, taip pat e, darbuotojams, kurie dirbate šiuo klausimu. Nes mums reikia pasvaršta ateičiai. Vėl numatyti tam tikrus bazinius, bazinės dalis, iš, kur, iš kurių kuriamas e, Europos transporto tinklas. Kalbės, reikės ruoštis laikotarpį po 21 metų, kai reikės peržiūrėti iš naujo ten tą tinklą. Padaryta labai daug, ypač Europos Sąjungoje. Tačiau taip, taip pat dirbama su kaimyninėmis šalimis. Ir tai labai praktiškas dalykas. Tai reiškia, kad Europos Sąjunga per savo išteklius ir šios projektus gali pasinaudoti tarptautiniu svertu, apie kurių dažnai net nepagalvojame, nestuduojame. Mes dažnai galvojame apie vairias didelės politikos rytis, bet štai dabar yra infrastruktūrinės priemonės, kuriamis galime pasinaudoti kaip svertų. Reikia tuo džiaugtis. Reikia čia parodyti pasiryžimą. Be abejo, taip pat, na, matote, kad aš labai giriu situaciją. Tačiau taip pat įdomu ir kaip komisija ruošiasi ten tai tinklo peržiūrai. Ar tai jau daroma yra? Ir kaip matote, kuria kitumi ketinama, gali būti padaroma pagerinimu. Ką galima pagerinti? Taip pat, svarstant apie gerus dalykus, reikia pagalvoti, kur kyla problemos. Nes po trijų, keturių metų turbūt reikės jūsų pareišmišklausim. Dėkui. Dėkuoju, ponui Ertuk. Vin Vandekam toliau, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad nėra mūsų bendra pranešėjo Markus Piper. Nebejoju, kad jis vis tiek užsima šį klausimą, dirba, jie kartu puikiai bendrabiauja. Na, o dėl šio klausimo, tu pasakai, kad labai svarbi čia yra detalės. Nes šis projektas turi daug implikacijų, kalbant apie investicijas ten T koridoriuose. Tikiuosi, kad čia viską gerai, prašau mane patikėti, jeigu klystu. Rytoj ryte diskutuosime apie auditorumo ataskaitą dėl investicijų uostose. Ir norėčiau nu, paprašyti komisijos, kad pakomentuotų, ar tokia ataskaita, kad nors paveiks ten tą investicijas. Ponas Ertuk kalbėjo apie tai, kad ten tai yra labai sėkmingas projektas. Tačiau vis tik investuoti reikia atsargiai. Na, nieko gero iš tučių oro uostų. Ponas Kramer apie tai kalbėjo, apie tos įgrinus oro uostus, kurie iš tikrųjų niekam nereikalingi. Tai kitas klausimas, kokia situacija su investicijomis. Toliau. Tris pastabas norėčiau perduoti nuo savo kolegos Marinesku. Štai koks pastabas. Pirmiausia, deleguoti aktai. Džiugina tai, kad deleguoti aktai atitinka numatytas gairias. Tai yra geras dalykas. Antra pastaba. Gerai yra tai, kad e, jungčių trūkumai tarp Rumunijos ir Bulgarijos, apie kurias buvo kalbėta transporto komitete anksčiau, dabar jau yra išspręsti šie trūkumai. Panašu, kad užpildyti 1010 km. Tai taip pat labai gerai. Tuo ir baigsiu, dėkui. Dėkoju. Toliau sutiksiu žodį kolegai Sanders, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visų pirma komisijai už informaciją apie deleguotus aktus. Atrodo, kad yra įvairių techninių tikslinimų, bet pažiūrėkime prie žemėlapius. ir mūsų regiono atstovai, vietos valdžios atstovai stebi tos šmėlapius ir kai kas ten jiems tikrai kelia nugastavimų. Suprantu, kad sunku žemėlapis taip patikslinti, kad atspindėtų visą informaciją apie kiekvieną planą. Ir... Tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie geležinkelius mūsų regione, Matome štai mūsų vieną porą koridorių iki Santandero vienas veda, paskui iki Vitorija miesto. Čia geležinkelių koridoriai ir e, dabar ne iki gal aišku, kad iškite patikslinimai. Tai yra, ar čia kalbama apie e, greitos traukinius ar ne. Na, tiesiog trūksta iškumo. galbūt čia ne komisijos problema, gal čia spalvos blogai sudarytos žemėlapyje. Toliau. Pietuose matome didelių permainų. Nuo Granados iki Almarijos. Kaip tik atliekama poveikio vertinimo studija. Ir Galbūt klausimas ne tiek apie žemėlapius, bet apie pranešimą, kuriangi kolega. Nes vietos valdžios įstikos ir vietos gyventojus tarsi supranta, jog čia yra išikšta kritika dėl to, kad trūksta investicijų. Taigi, pirmą atveju kalbame labiau apie žemėlapius, antrą atveju kalbame apie koordinatorių ataskaitas. Gal negerai atsimenu, tačiau berots, kad koordinatoriams pateikus ataskaitas, jos buvo pristatomos komitete tikiuosi, kad dabar tai bus kažkada ateityje tai padaryta. Bet jeigu galvoju, kad viskas jau paviešinta, tai na, vis tik, tik ne visi nariai tiesiogiai su to susiję yra. Tokie nariai tampa atpirkimo žiais visuomenės akise. Ir nenorime tokios situacijos, kad vietos uh, tarybų atstovai ar merai mus paskui kaltintų kuo nors. Na, gal aš nepastebėjau tas ataskaitas, kur buvo skelbiama apie kalėdas, tačiau reikėtų viską išsiaiškinti. Reikėtų laiku pradėti teikti informaciją prieš prasidant tokiems neiškumams. Dirbame šiame komitete, tai šis klausimas reikėtų gauti laiku ataskaitas iš koordinatorių. Gauti pačią informaciją reikėtų. Na, bet kaip man daugumo dalykas tai turėtų būti. Reikėtų, kad mes, kad mes būtume įspėjami. Dėkui. Dėkoju. Pane Selenova. Labai ačiū. Dėkoju komisijai už pristatymą. Turiu vieną kurį klausimą. Sniuka 31 pirmo dalis, pirmas priedas. Ir paskui antras priedas 32. Ten apie Barno Šerov liniją nieko nekalbama. Nors ankstesnėme reglamento e, pirmame ankstesnėje versijoje tai buvo pirmam priedė 43 dalyje. Tad kila klausimas, ar čia kokia nors klaida, ar čia sąmoningas pakeitimas. O jeigu sąmoningas pakeitimas, tai ar kas nors atsiklausė Čekijos, ką jie apie tai mano. Kad ir kaip būtų pagal 49C kelius keisti galima tik profesionalią procedūrą patvirtinant visą tai. Dėkui. Dėkoju už tokį konkretų klausimą. Demantes. Ačiū, aš taip panačiau paminėti konkretų atvejį. Čia turiu galvo vieną stotį. Na, panašu, kad viskas koridoriais yra padaryta klaidų. Taigi 11 šia punktas man dėl jo reikia klausimų. Kaip ketinate šį koridorių gerinti TNT tinkle? Ir kaip galima užtikrinti, čia klausimas komisijai, kad viskas bus tinkamai susijęta ir kad būtų, kad bus tinkamas susiekimas tarp Baltijos ir Adirijos jūros uostų. Nepamirškime Triesto, Kapodistrijos, nepamirškime. Šie uostai visai šalia vienas kito yra. Toliau kalbant apie žemėlapius, būtų turbūt neblogai, jeigu komisija galėtų pateikti daugiau informacijos dėl tų, juostų, dėl tų tai uostų prijungimo. Gruodžio penktą dieną vyko posėdis ir po jo buvo priimtas sprendimų dėl koridorių. Būtų labai gerai, jeigu būtų galima geriau koordinuoti mūsų darbą. Taip, tai daryti, kad visi viską žinotume apie tos sprendimus ir gautume informaciją apie juos. Dėkui. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponas Kramer, prašau. Ačiū. Kolega jau minėjo ta ataskaita apie vietinius oruostus. Ten yra visiška tragedija. Europiniai pinigai investuojami taip, kad jie neduoda jokio efekto. Ir numatyti tikslai visai nepasiekti. Rytoj išgirsime tas apie uostus. Ar ten situacija bus geresnė? Ne, visiška ten tragedija. Pavyzdžiui, yra trys uostai per 10 km vienas nuo kito ir jie subsidijuojami Europos pinigais, nes visi trys nori būti didžiausių Europos uostų. Ir kas iš to? Nieko. Tas klausimas, o kaip reaguoti į tokius pranešimus, į tokias ataskaitas? Kokių tai turi implikacijų? Ar nepasant nieko toliau daroma tas pats? Yra milijoniniai projektai, milijonų eurų vertės projektai, kurie yra įstrigę. Kokios išvados? Aišku, valstybės narės nori pinigų, visiems smagu gauti pinigus. Kitiems galbūt tiesiog nerūpi niekas. Džiaugiasi galbūt, nebus, kad gali paremti savo statybų pramonę, na ir aišku, ir bankai džiaugiasi. Bet negi to mes siekime. Tai pirmas klausimas jums, ką jūs darote, ar jūs reaguojate į kitokius atastas, ar jūs moktės iš klaidų? Nes iš klaidų galima pasimokyti, bet panašu, kad jūs prie to tapo dar neprijėtė. Toliau, kita pastaba. Ar komisija gali garantuoti, kad laikomasi komitologijos procedūrų? Ar vertinama pridėtinė Europos vertė, ar iki minimos mažinamos išorinės e, išlaidos? Na, žinote, tas problemas 30 metų yra investuojama šis projektus ir vis dar sistema yra padarika. Milijonė projektai, suprantu, kas tai svarbu. Tačiau Ar taip pat paždaryti spaudimą valstybės narėms, kad jos negalvot vien tik apie savo didžiulius projektus, juk yra svarbus tarptiniai projektai. Reikia nepamiršti Europos lygmens. Toliau. Kaip komisija ketina reaguoti tokiais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, netaikoma yra aplikosauginio poveikio vertinimo direktyva? Man buvo pasakyta, kad komisijos pirmininkas Junkeris E, turi savas ekspertus, transporto politikai, tačiau Čekijoje e, jis pasakė, kad dėl kai tam tikrų didelių projektų tai galima nekreipdėmėsi į tą minėtą direktyvą. Kasgi čia dabar dedasi? Ar komisijos pirmininkas gali imti ir pareikšti, kad mūsų primtų teisės aktų galima nekreipti dėmesio? Ar jūs komisiją taip patikrinote, ar buvo apie tai ataskaitų? Apie tai pats ne, būčiau ir neišgirdęs, jeigu nebūtų pasakęs antros asmenys ček, iš Čekijos. Negalima taip. Toliau kitas dalykas - deleguoti aktai. Na, kaip jūs puikiai suprantate, skeptiškai vertinu tai. Lisabon sutartė tai minima, tačiau mano patirtis tai parlamente rodo, kad komisija ir taryba kiek tik įmanoma viską susilpina. Taigi, kalbant apie transeuropinius tinklus. Štai mes, ką nors visi nutarėme, pažiūrėjau, plėsti. Tai ar čia yra tik techninis patikslinimas? Ar nėra atsiklausima apie tokius sprendimus mūsų? Jau prieš dvis metus kalbėjote, kad dirbama su tuo, o dabar mes ir esame informuojami ir mes galime tiesiog arba priimti pasiūlymą arba atmesti. Mes negalime, pažiūrėjau, net ir pasiūlyti jokių pakeitimų, mes galime tik pasakyti taip arba ne. Ir jeigu su mums taip elgiamasi, bei aš vis dar tikiuosi, kad Europoje vis dar galioja teisės viršinybė ir parlamentas e, yra vienas teisėkuros institucijų. Tai yra ne taryba viena to užsima, ne komisija to užsimėme, bet parlamentas taip pat dalyvauja. Connecting Europe, pavyzdžiui, sutinkas labai atvejis. Tačiau viskas vyksta niekada nepaisant mūsų pastangų. Kodėl tik po visko informacija pateikiama? Be to, jeigu žmogus situacija yra bloga, kodėl aš negaliu kaip nors kitaip atsakyti, o tik taip arba ne. Taip tikrai negalime dirbti toliau. Kaip jūs argumentuojate šios sprendimus? Kodėl parlamentas neįtraukiamas anksčiau? Kodėl iš mes esame nustumiami į šoną, nepasi to, kad mes esame teisėkos proceso dalis Europoje? Ir taip pat finansuojam projektą. Dėkui. Dėkui, bonė Ajala Sender. Vieną minutę. Dėkui, Norėčiau tik sureaguoti į Mikaelio komentarus dėl pranešimo skirto uostam ir oro uostam. Kontrolės, biudžeto kontrolės komitetas irgi turi atkreipti dėmesį į tai. Aš manau, kad turim neužmiršti, kad ir maži oro uostai ir uostai turėtų gyvuoti. Taip, mega dideliuose uostuose yra dideli laivai, juos atplaukia dideli laivai, bet reikalingi ir maži uostai ir jie turi teisę būti, nes tie maži uostai turi veikti bendrai viename tinkle, o ne konkuruoti vienas su kitu. Ir tai turi ir gerų e, bruožų užtikrina reikalingas priemonės. JAV ir Kinė, pavyzdžiui, jų teritorijos kitokios, kitokiai ruostai. Taip, turime kai ką peržiūrėti, bet kalbant apie auditorumų ataskaitas, aš manyčiau, turėtume tą ataskaitą, ją kitaip pažiūrėti. Ponas Krameris, Čekijos e, geležinkeliai pasiūlė Vokietijai tiesioginį mm, traukinį, tiesioginį geležinkelį iki Müncheno, jei e, uždarytų vieną šalutinę liniją. Tik 1,2 km reikia nutiesti, kad turėtume tiesioginę puikiausią liniją, bet vokiečių vyriausybė nesutinka tą padaryti. Dėkui, toliau žodis komisijos atstovui, laiko daug jum neskirsime, bet labai tikimės, kad atsakysite į mūsų klausimus. Aš suprantu, kad galbūt ne visi klausimai yra jūsų kompetencijoje. Dėkui pirmininkė, pabandysiu kompaktiškai atsakyti į klausimus. Ponui Ertug noriu pasakyti, kad TNT peržiūra yra numatyta pačiame reglamente nuo 23 metų. Kol kas e, iki to laikotarpio e, reglamento skirto TNT tinklams peržiūra nenumatyta. Ir galbūt ta data atrodo pakankamai toli ateityje, bet tą reglamentą priimant e, buvo galvojama, kad reikia numatyti tam tikrą stabilumą ir nuspėjamumą rinkos veikėjams. Ir dabar matome, e, kaip tas reglamentas atsižvelgia į tinklo realybę ir norime nekeisti esminės globalios strategijos pagal šį reglamentą. Jūs buvot pranešėjęs 13 metais, nes norime, kad išliktų stabilumas iki kitos peržiūros, kuri bus 23 metais. Atsakydamas į ponui Vandenkamp ir ponui Krameriui, šie parlamentarai minėjo ryšį su finansavimu. Čia aš kalbėjau apie techninius dalykus ir apie tą tinklo realybę ir finansavimą. ES finansavimo uh, sąlygos yra nustatytos reglamente e, skirtame Europos e, infrastruktūros tinklų priemoniai. Ir ten, e, kalbant apie finansavimą, reikia laikytis visų kriterijų, kurie yra numatyti. Ir komisija čia remsis teisingumo teismo rekomendacijomis yra pranešimas skirtas jūrų krovininiam transportui, e, kurį parengė auditorumai, yra ir kitos auditorumų ataskaitos dėl to, kaip naudojamos lėšos Europos Sąjungoje. Taigi mes norime, kad ta finansinė parama būtų kuo veiksmingesnė ir orientuota į prioritetus Ir čia mes kalbame ne apie projektų parinkimą, o apie koordinavimą ir mm, prioritėtų finansavimą. O dabar, kai kalbame apie didelius projektus ir mažus projektus, tai galbūt praeitėje labiausia buvo orientuojamasi į didelius projektus, o dabar jau keliari metai komisija taip pat skiria dėmesį ir mažesniem projektam tiem pasienio tarp valstybiniam projektam ir yra numatyti taip pat konkretų specifiniai prioritetai, pavyzdžiui, kaip ir tas projektas mm, sujungiantis Vokietiją geležinkeliu su Čekija, kurį jūs, gerbiamas ponė Kramerį, minėjot, nes tokių projektų gyvendinimas irgi svarbus, nes jie gerina junglumą ir poveikio vertinimas atliekamas ir kalbant apie projektus, nuolat sekama, ar tie projektai atitinka ES reikalavimus. Turime galvoje aplinkos, poveikio vertinimą aplinkosaugos aspektų. O kalbant apie tuos klausimus, kurie buvo pateikti dėl konkrečių koridorių ir konkrečių projektų. Poniai Ajala Sender atsakysiu dėl Vajadolid Santandel ir Vajadolid Vitorija sujungimo, tai mes priėmėme sprendimą dėl to žemėlapio, nes šios dvi linijos yra mišrios linijos. Norima paleisti greituosius traukinius, tą nori padaryti Ispanijos vyriausybė. Ir tie pakeitimai, kurie padaryti dabar žemėlapyje, niekaip nekeičia to, kas buvo ankstesniam žemėlapyje. Tos dvi spalvos, tai e, žalia yra tam įprastiniam geležinkeliu, o vėlėtinė greitajam. Kalbant apie Almeriją Granadą, linija. Jis yra patvirtinta kaip įprastinė pagrindinio tinklo linija e, iki 30 metų. Čia irgi numatyti greitieji traukiniai, bet tai galėtų, ko gero, būti ir vėliau padaryta, ir po 30 metų. Ir dėl to to nesimato dabartinėme žemėlapyje. Poniai Senalovai atsakysiu dėl e, tinklo Čekijoje. Aš esu pasirengęs e, su jumis e, konkrečiai viską patikrinti, o tas deleguotasis aktas, apie kurį mes šiandien kalbame, niekaip nekeičia čekiško, čekijos tinklo, nes čekijos tinklo valdžios institucijos niekaip neprašė modifikuoti to tinklo. Taigi žemėlapis lyginant su 13 metais nesikeis ir aš esu pasirengęs su jumis kartu e, šį dalyką patikrinti. Galbūt tiesiog ta nauja fotografijos kokybė e, šiek tiek e, galėjo čia padaryti įtakos, bet apskritai noriu pasakyti, kad niekas žemėlapį nepasikeitė Čekijos prasme, o poniai Demontiai, kai kalbame apie 11 krovinių gabenimo koridorių, galiu pasakyti, kad dabar šis koridorius aptarinėjamas apskritai svarstant visus krovinių gabenimo koridorius ir jie nesisėja su TNT tinklu, uostai, kurie buvo paminėti, yra E, infrastruktūros tinklų priemonės. Ir, ir e, dalis ir tai yra Baltijos Adrijos jūros e, koridorius. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti. Ačiū, ponai Versinį. Mm, toliau tęsėme darbą. Kitas darbo tvarkės punktas. Aš prašau. Uh, toliau jau laikytis uždaro posėdžio reikalavimu. Prašau visus a, tyliai išeiti iš salės. Dėkoju sekretariatu, dėkoju Europos komisijai. Jeigu yra žurnalistų, juos irgi prašau išeiti iš salės. Pasilieka tik tie, kam priklauso posėdėje būti. Koordinatorių posėdis.